Ladies and gentlemen, please. Thank you all. If I may have your silence. Just... Ponios ir ponai. Point number 26. Ponios, pradėkime. 26 darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis Europos komisijos pirmininko pavaduotoje Viviena Reding. Ji atsakinga už teisingumo klausimus, o Po to, tikiuosi, vaisingai pasinaudosime mums skirtų laikų ir padiskutuosime. Taigi mums skirtas laikas yra nuo 15 iki 17 valandos. Pirmiausiai ponė Reding padarys pristatymą apie ES interesų gynimą, pristatys komisijos pristatymą. Bus pristatymas taip pat apie bendradarbiavimą teisės saugos rytyje, o po to bus galima užduoti klausimus, jeigu reikės dar kartą. Taigi numatoma trys klausimų atsakymų raundai. Tikiuosi šios diskusijos metu tikrai apriepsime visus klausimus, kuriuos turime išspręsti. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojai Vivianai Reding. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai ponai ir ponios. Praėjusią savaitę parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl paramos nusikaltimo aukoms Taigi dar kartą norėčiau Jums padėkoti už atliktą darbą, remiantis dėl šio teisės akto. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už jų darbą, nes būtent dėl to mes galėjome pasiekti sėkmė šios klausimų. Pirmininkas prašė pasisakyti dėl direktyvos, dėl ES finansinių interesų apsaugos ir taip pat apie valstybinį prokurorą. Pradėčiau Norėčiau pradėti nuo to, kas buvo pasiekta kovojant su sukčiavimu. Birželio 11 dieną komisija patvirtino direktyvos projektą, su kurio pagalba ES galės kovoti su žala ES biudžetui. Suprantama, ES lėšų naudojimas yra svarbus prioritetas mums visiems, ypač tokiu, ekonomi, tokiu ekonominio sunkmečio laikotarpiu. Ir kai jūs aptarėte kitą e, finan, daugiametę finansinę programą. Iš ties žala ES biudžetui yra šokiruojanti, o nusikaltėliai pateikia apgaulingą informaciją, kad gautų ES lėšų ir tai daroma įvairiose srityse, daugiausia žemės ūkio ir plėtros srityje. 2010 metais valstybės narės pateikė informaciją apie e, sukčiavimą ir ta suma buvo 600 milijonų eurų. Bet tai tik e, numanomas skaičius ir mano, manome, kad iš tikrųjų ši suma turėtų būti dar didesnė, juk negalime toleruoti to, kad mokesčių mokėjų, mokėtojų lėšos atsidurtų nusikaltėlių kišenėse. Vienas iš iššūkių, su kuriais susidurime, tai yra tai, kad ES lėšos nėra vienodai apsaugotos visoje ES, nes ko, kova su ES biudžetui daroma žala, žala yra nevienoda, nes baudos už tą patį nusikaltimą svyruoja nuo daugelio metų kalėjime iki nedidelės baudos arba apskritai netaikomos nuobaudos. Viskas priklauso nuo to, kurioje valstybėje narėje nusikaltėliai gyvena. Ir, o be to, jie pasinaudoja galimybę judėti ir pasinaudoti tokiomis sąlygomis. Juk mes negalime pakankamai investuoti ir į infrastruktūrą, ir į kitas rytis, ir skatinti mokslinius tyrimus. Taigi, kai kas nors nutinka, netinkamo su lėšomis yra 27 požiūriai, taigi logika yra netinkama. Jeigu lėšos būtų skiriamos iš 27 valstybių narių, tai reikėtų ir federalinio įstatymo, kad būtų galima apsaugoti šias lėšas. Jeigu mes ES to nepadarysime, už mus niekas to nepadarys. Ir tai labai skiriasi nuo tų nusikaltimų, už kuriuos paprastai taikoma baudžiamojo atsakomybė nacionaliniu lygmeniu. Taigi, siekiant apsaugoti ES interesus, ši direktyva yra labai svarbi, siekiant užpildyti esamą to trūkį, kad būtų galima bausti už nusikaltimus padarytus ES biudžetui. Ir su šio, Šios naujos nuostatos neleis nusikaltėliams išnaudoti, pasinaudoti įvairiomis skirtingomis teisinėmis sistemomis ir jie neturės kur slėptis. Dabar norėčiau kalbėti konkrečiau ir paminėti svarbiausius dalykus Pirmiausia, tai e, bus nustatoma bendra apibrieštis dėl nusikaltimų ES biudžetui, tai ir viešųjų pirkimų procedūros, ir korupcija, ir pinigų plovimas, e, PVM karuselė ir visa kita. Antra, valstybės narės privalės nustatyti minimales baudas nuo šešių mėnesių kalėjime iki šešerių metų už žalą padarytą už šimtą tūkstančių eurų. Ir taip pat už, 30, tri, kai bus 30 tūkstančių e, susijusių su pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais. Taip pat bus nustatytas senaties terminas Tai yra laikotarpis, po kurio daugiau asmo nebus patraukiamas baudžiamojoje baudžiamojon atsakomybėn. Labai dažnai šis terminas yra per trumpas ir todėl teisės saugos institucijos negali veiksmingai traukti asmenų baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat yra pasiūlymas, pateiktas pasiūlymas, kaip bus galima susigražinti uh, E, šias lėšas ir tai yra susiję ir su lėšų konfiskavimo ir išaldymo dokumentu. Taigi bus visiškai netoleruojama sukčiavimas siekiant pasisavinti ES biudžeto lėšas. Ir norėčiau pasakyti jūsų komitetui, kad man reikalinga jūsų pagalba, nes reikia reikalingos priemonės, siekiant sukurti vienodas priemonės valstybėse narėse. Ir diskusijos to klausimu nebus lengvos, tačiau yra visiškai būtinos. Taigi pasikliauju jūsų pagalba šiuo klausimu. Antras dalykas, kai prisimenate, kai kalbėjau komisijos pirmininkas ir darė metinį pranešimą, tai teigia, kad komisija netrukus pare, parengs pasiūlymą dėl valstybinio kaltintojo prokuroro pareigybės. Nes yra tokių atvejų, kai sukčiavimas su ES, susijusios su ES lėšomis, juk reikia ir apibrieščių, ir baudų ir prokurorams tokios bylos nėra prioritetinės, todėl šį klausimą ir turime spręsti. Būtent todėl tie, kurie bendradarbiauja dirba šiuo klausimu, rengia valstybinio kaltintojo pareigybę remiantis sutarties 87 straipsnių kad būtų galima pradėti baudžiamąjį procesą valstybėse narėse ir kad e, sukčiautojai būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Taigi tai bus ne bendrasis valstybinis kaltintojas, bet valstybinis kaltintojas, prokuroras, kuris dirb su valstybėmis narėmis tais atvejais, kai bus padaryta žala ES biudžetui. Mes jau pradėjome darbą to klausimu ir bet dabar labai konkrečiai negaliu pasakyti, kaip atrodys ši pareigybė ir ši tarnyba. Tačiau, kaip nurodyta sutartyje, kompetencijos bus susijusios su ES lėšomis, sukčiavimo ir Europos parlamentas bus atitinkamai pakviestas dalyvauti šiame procese. Norėčiau pasakyti, kad buvau susitikusi su nacionaliniais, su valstybių narių prokurorais ir Eurojustu, Eurojusto atstovais ir No, no, no. Who is fighting the fraud inside the... Ir su tais, ir su Olaf atstovais. Ir Olaf būtent to ir prašė. Ir aš jau sakiau, kad šis, e, ši prokuroro pareigybė bus Eurojust e, e, tesinys evoliucionavimas, bet vėliau pateiksiu daugiau konkrečios informacijos. O dabar norėčiau pereiti prie procedūrinių teisių klausimo. 2009-aisiais mes parengėme ambicingą tikslą, kad būtų užtikrintos įtariamųjų asmenų teisės ir kad ES teisė būtų pagrįsta abipusių pripažinimu ir kad minimal, minimal, minimalios taisyklės vykdant teisingumą būtų taikomos. Taigi ačiū už bendradarbiavimą ir jums, ir tarybai. Dvi priemonės jau buvo patvirtintos, tai yra teisė įvertimą raštu ir žodžiu teismo proceso metu ir teisė gauti informaciją. Praėjusiu metu birželio mėnesį pateikiau treč, pasiūlymą dėl trečiosios priemonės tai yra teisė pasinaudoti teisininko paslaugomis, nes man atrodo, kad tai yra esmė, kalbant apie procedūrinės teisės. Ir būtent todėl mes turime daug siekti šiuo klausimu, nes mūsų piliečiams turi būti užtikrinti pagrindiniai saugikliai, kad būtų užtikrintos jų teisės tuo met, kai jie yra įtariami, padarę nusikaltimą arba kaltinami. Taigi ačiū Jums už darbą, kuris buvo atliktas Liepos 12. Taip, ponios Antonesku darbas buvo labai toli siekiantys tikslai ir mes įstengėme įrodyti, kad mums reikia minimalių standartų kurie turi būti nuolat taikomi, o kartais ir sustiprinti, kaip pateikė komisija savo pasiūlyme. Ačiū Jums, kad pabrėžėte labai svarbų konfidencialumo principą. Konfidencialumas būtinas, kai įtariamas asmuo bendrauja su savo teisininku ir gali būti nukreipti leidžiančių nuostatų, bet tik ypatingomis sąlygomis. Turi būti teisė pasinaudoti teisininko paslaugomis, kai yra išduodamas Europos arešto orderis ir tais atvejais, kai daromi pažydimai. Taigi norėčiau padėkoti poniai Antonesko už didelį darbą prie šio dokumentų rinkinio vyks ir pirma, pirmasis tril, tri, trilogas vyko labai konstruktyviai, pirmininkaujantis Kipras siekia susitarimų šiuo klausimu per savo pirmininkavimo laikotarpį. Norėčiau patikinti, kad ir mano tarnyba bendradarbiaus ir su parlamentu, ir su pirmininkaujančia valstybė narė, kad šis tikslas būtų pasiektas. Būtina žinoti, kad dėrybos kartais būna sunkios ir kad reikia parodyti lankstumo siekiant pusiausvyros. Viena vertus siekiant užtikrinti įtariamojo teises ir siekiant įvykdyti tinkamą tyrimą. Kita vertus, taigi mes turime primiktinai reikalauti, kad visi sprendimai, dėl kurių susitarėme, turi būti tokie, kad padėtų užtikrinti pagrindinės teises. Ir galutinis dokumentas, kai jis bus parengtas, turės būti su atitinkamais saugikliais ir turės atitikti ir pagrindinių teisių hartiją ir kitus dokumentus žmogaus teisų srityje. Kai kalbame apie aukas, tai ačiū Jums, kad kartu dirbate ir FEM, ir lybė e komitetai bendradarbiauja tuo klausimu ir uh, mes matome, kaip galime pasiekti gerų rezultatų, kai bendra, bendradarbiaujama. Mes daug galime kalbėti apie pažeidžiamus įtariamuosius ir įtariamus vaikus, kurie visada yra jautrus. Mums reikia kalbėti apie papildomus saugiklius teisę į teisingą teismą. Ir būtent todėl komisija dabar atlieka tyrimą, kuris yra reikalingas prieš atliekant poveikių vertinimą šiuo klausimu. Mes taip pat turime išlaikyti nekaltumo prezumciją ir tai turi būti nurodyta dokumente dėl procedūrinių teisių. Mes padarėme labai daug, dabar tęsėme šį darbą ir bus pateikta naujų pasiūlymų. Pirmininkė, leiskite paminėti dar vieną temą, kuris yra labai svarbus jūsų komitetui. Vakar kaip tik ir kalbėjau šią temą, šią temą ir aš turiu galvoje duomenų apsaugą. Dokumentas buvo parengtas praėjusiu metu sausio mėnesį ir žinote, kad aš esu labai sitraukusi į šią reformą. Man kaip komisijos nariai labai pasisekė, nes e, pranešėjai dirba efektyviai. Ponas Albrecht ir Drucach bendradarbiauja ir konsultuojasi, yra numatę toli siekiančius terminus, nes mūsų tikslas yra pabaigti ir susitarti dėl šio dokumento 2013 metais, baigiant pirmininkauti Airijai. Žinau, kad tikslas labai ambicingas, bet pranešėjai dirba tuo klausimu ir tai šis terminas nėra neįmanomas. Su įdomumu perskaičiau bendrą darbo dokumentą, kurį parengė pranešėjai dar prieš vasarą ir pritariu, kad du pasiūlymai dėl reformos turi būti analizuojami kartu, turi, reikėtų taikyti paket, reikėtų į tos dokumentus žiūrėti kaip į paketą. Ir pranešėjai nurodė, kad reikalinga, reikalingos diskusijos ir patikslinimai. Norėčiau pritarti pranešėjams ir pasakyti, kad Liepos mėnesį įvykusiame neformaliame tarybos posėdėje taip pat buvo minimos šios temos - administracinė našta, įgyvendinimo ir deleguotieji teisės aktai, reikalavimai privačiam sektoriui. Manau, kad mes visais šiais klausimais pasiekėme pažangos. Svarbu, kad valstybės narės pritarė tam, kad taisyklės reikėtų taikyti ir valstybiniam, ir privačiam sektoriui. Suprantama, valstybinis sektorius yra truputėlį kitoks. Būtent todėl tuo klausimu yra parengta direktyva, kad atsirastų reikiamo valstybiniam sektoriui reikalingo lankstumo. Tačiau reikia ir vykdyti diskusijas, kaip sumažinti administracinę naštą, reikalingos diskusijos ir dėl deleguotojų teisės aktų, esu pasirengusi kartu su jumis aptarti šios klausimus ir mums visiems reikia rasti tinkamus sprendimus. reikalingas didelis apsaugos lygmuo asmenims, reikia toliau siekti pažangos bendrosios rinkos klausimų ir augimo klausimais. Leiskite pridurti dar vieną dalyką dėl to, kodėl nutarėme parengti direktyvą. Net jeigu pripažinsime, kad valstybėms narėms reikia daugiau lankstumo dėl saugumo aspektų, tai reikalingi labai aišku saugikliai ir reikalavimai ir teisės turi būti to paties ligmens. Lyginant su pamatiniu sprendimu, kuris galioja šiandien, direktyva yra svarbus žingsnis pirmin, nes joje rašoma ne tik apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, bet ir apie nacionalinius klausimus, kaip kompetentingos institucijos turi dirbti savo šalyse. Europos parlamentas šiuose sprendimuose dalyvavo jau ir tvirtinant pamatinį sprendimą ir pranešės ponas Drucas ir kiti komiteto nariai apsvarstys, kaip būtų galima įvesti dar daugiau patikslinimų. Tačiau tikslas yra aukšti standartai, išsamios taisyklės, išsamus reikalavimai, kaip saugoti kaip apsaugote asmens duomenis. Lauksiu tų diskusijų, kurios vyks spalio 9 ar 10 dieną e, parlamento komitete. Labai svarbu, kad išklausytume nacionalinių parlamentų nuomonės šiuo klausimu ir dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už darbą, už šį posėdį. Ir pono Albrecht, ir pono Drucos pranešimai yra labai svarbus reformos procese ir komisija suteiks visokiojopą pagalbą, kurios tik reikės ir pirmininkaujančiai valstybei nariai ir jūsų komitetui. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai, vicepirmininkiai poniai Reding. Jūs pristatėte išsamei pagrindinius e, savo darbo programos elementus, prioritetus teisingumo reikalų srityje, ypač kalbant e, trimis pagrindiniais klausimais, turint omenyje finansinių interesų apsaugą ES ir naujus teisės aktus šioje srityje taip pat teismų bendradarbiavimo paketas ir procedūrinės teisės. Na ir trečias elementas - duomenų apsauga. Be jokios abejonės, tai irgi yra labai svarbu. Apie tai Libė komiteto posėdžiuose buvo kalbama ne kartą. Visai neseniai, vakar, vakar po pietų, abu pranešėjai ir rengiantis pranešimą direktyvos klausimų ir reglamento klausimų pasisakė ir diskusijose išryškėjo atitinkamos mintis. Taigi, pirmiausia, klausimai dėl iniciatyvos apginti finansinius interesus. Po to antrasis klausimų raundas, kur bus klausimai dėl procedūrinių teisių. Ir tada trečiasis klausimų raundas apie duomenų apsaugą. Čia tiesiog, kad nebūtų tos temos maišomos ir kad būtų paprasčiau poniai, poniai Reding aptarti ir atsakyti į kiekvieną iškeltą klausimą. Na ir kadangi komisarė kreipėsi ir į mane labai tiesiogiai savo pasisakymę, ir kalbėjo apie bendradarbiavimą su komisija. Šioje srityje. Taigi aš pasirūpinsiu, kiek, kiek man yra įmanoma, kad Libė komitetas, kuriam aš vadovauju, įsitrauktų į bendradarbiavimą ir institucinį dialogą su nacionaliniais parlamentais. Visi žinote, kad tarp parlamentinio komiteto posėdis vyks gan greitai, pirmosiamis lapkričio savaitėmis čia Briuselėje. Vyks tarp parlamentinio komiteto posėdis ir ten būtent bus kalbama apie duomenų apsaugą. Ir dabar yra pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos kovai su sukčiavimu ES ginant finansinius interesus, pasitelkiant baudžiamąją teisę. Na ir aš pats norėčiau pasakyti, kad e, esu visiškai įsitikinęs, jog būtina pasiekti esminės pažangos šioje srityje. Taip pat kad dėja turiu pripažinti, kad dėl krizės ekonominių, finansinių aspektų, krizės, kurie jau ketverius metus krečia mūsų žemyną, dėl tų visų ambicingų ES konstitucijos sąrangos elementų šie pastarieji dalykai nukentėjo ir politinėse diskusijose, ir Europos parlamento diskusijose. Taip yra dėl to, kad visi tie matmenys yra susiję. Ir ekonominė krizė parodė, kaip svarbu siekti pažangos, siekiant europinių mastų sureaguoti įvairių priemonių instrumentų pagalba, pasitelkiant europinę valią, kovojant su visais, visomis įmanomomis grėsmėmis, finansinėmis, ekonominėmis grėsmėmis. Tai reiškia, kad reikalingas aiškus horizontas, bandant plėtoti 86 straipsnį, Reikia įsteigti Europos prokuroro tarnybą ne tik, kad būtų apginti finansiniai interesai, bet ir kovojant su nusikaltimais, kurie įtraukti 83 straipsnį. Pinigų plovimas, nelegali priekyba, vaikų išnaudojimas, kibernetiniai nusikaltimai, terorizmas, kibernetinė pornografija. Visi tie dalykai turi būti baudžiami pagal baudžiamuosius teisės aktus, kurie turi būti priimami ES mastu. Ir aš norėčiau sužinoti, kodėl direktyva, direktyvoje 325 straipsnis yra pasirinktas, pasirinktas kaip teisinis pagrindas, o ne 83 straipsnis. Nes sukčiavimas, pinigų plovimas, korupcija, kas kelia realias grėsmes finansiniams interesams ir politiniam ES matmeniui. Kad tokie klausimai tokie nusikaltimai turi būti, už tokius nusikaltimus turi būti baudžiama pagal baudžiamosios teisės, teisės aktus ir reikalingi europiniai baudžiamieji, baudžiamosios teisės reikalingos nuostatos. Tai mano toks būtų žanginis žodis. Ir dabar pirmasis klausimų raundas. Prokuroro tarnyba ir direktyva dėl baudžiamosios teisės nuostatos kovojant su įvairiomis grėsmėmis susijusiomis su finansinių interesų pažeidimų ES. O po to perėsime prie kitų susijusių klausimų. Pirmiausia, ponia Latford užduos klausimą. Po to išklausysime ir kitų klausimų. O po to komisarė Redink sureaguos. Pone Latford, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir jūs, aš irgi norėčiau padėkoti vicepirmininkiai poniai Reding už tai, kad ji leidžia mums e, šiandien pasigilinti į tuos klausimus. Ir aš noriu užduoti klausimą apie siūlomą priemonę dėl sukčiavimo naudojant ES biudžeto lėšas. Žinoma, akivaizdu, kad reikia imtis veiksmų šioje srityje. Ne vien dėl to, kad parlamentarams tenka labai dažnai susi, susidurti su kritika, kai mūsų klausia, kas daroma dėl sukčiavimo, kai yra mokesčių mokėtojai apiplėšiami sukčiaujant dėl ES biudžeto lėšų panaudojimo. Mes kaip politikai esame tuo labai suinteresuoti. Taipogi mane labai neramina pasiūlymas dėl minimalių bausmių. Prieš vienerius metus prisimenu, kad būtent 20 rugsėjo dieną 11 metais Europos komisija Teisingumo vidaus reikalų generalinis direktoratas paskelbė komunikatą dėl ES baudžiamosios teisės. Ir mes atitinkamai patvirtinome rezoliuciją šiais metais. Ir dabar pacituosiu. Ten sakėme, ES baudžiamosios teisės priemonės gali suvadinti labai svarbų vaidmenį ir papildyti nacionalinės baudžiamosios teisės sistemas, tačiau baudžiamoji teisė atspindi pagrindinės vertybės, tradicijas kiekvienoje visuomenėje. Lisabonos sutartis pripažįsta tokią įvairovę. Mes savo rezoliucijoje dėl pono Dejong pranešimo balandžio mėnesyje. Akcentavome, kad pasiūlymai dėl ES teisės nuostatų turi laikytis visapusiškai subsidarumo ir proporcingumo principų. Tačiau tradiciškai nuobaudos ir bausmės nustatomos maksimaliu ir minimaliu pagrindu. Tačiau reikalingas, tai, aišku, reikalinga ir teismų nuožiūra primant nuosprendį. Teisėjas gali. Atsiprašau, labai daug kalbama, sako kalbėtojai. Taigi teisėjas gali kažką nuteisti, pavyzdžiui, šešių mėnesių įkalinimo bausme. Aš vicepirmininkė Reding siūlyčiau štai ką. Tai visapusiškai prieštarauja reikalavimams dėl proporcingumo nustatant nuobaudas. Europos konvencijoje ir ES hartijoje Taip pat Strasbūro Luksemburgo teismų nuosprendžiai dėl tokių ES nuostatų irgi yra priimti. Tai iš principo pažeidžia įvairovės ir subsidiarumo principus. Ir aš čia juos minėjau ir citavau komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas prieš vienerius metus. Nežinau kitų šalių teisinių sistemų, tačiau mano šalyje teisėjo nuožiūra yra mūsų teisingumo sistemos esminis elementas. Ir aš nenorėčiau, kad viskas būtų kaip JAV, kur teisėjas privalo kažką nuteisti, nesvarbu, kad tai gali būti neproporcinga bausmė. 25 metų įkalinimo bausme arba įkalinimu iki gyvos galvos dėl to, kad jų rankos yra susaistytos įstatymais. Pone Reding, aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, tai gali būti precedentas, įsivaizduokite, kad atsiras ir kitų priemonių. Ir aš manau, kad tai neteisingas kelias. Turime laikytis minimalių ir maksimalių baudų, e, bausmių, kaip visuomet darėme, ir teisėjo nuožiūra turėtų būti esminis principas, negalime pažeisti nacionalinių teisingumo sistemų principų. Ačiū, ponia Latvart. Kas nori užduoti klausimus dėl finansinių interesų apsaugos? Finansiniai interesai dabar. Jūs sakėte ir pro, prokuratūra, prokuroras. Taip, žinoma, nes e, tai susiję. Ponės, ponės Sipel, jūs norite užduoti klausimą? o po to ponės Argentinį. Bus trys klausimų raundai, kad ponė Reding galėtų koncentruotai atsakyti į klausimus. Klausimus susijęs su kiekvienu iš trijų elementų. Pirmasis raundas yra finansiniai interesai ir prokuroras. Antras – procedūrinės teisės. Trečias – duomenų apsauga. Pirmasis raundas, ponė Sipelė. Frau Zipel. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad žodžio kad laiko turime mažai. Tiesiog norėjau užduoti klausimą ir kitais e, dviem, kitomis dviemis temomis. Taigi dėl finansinių interesų e, kalbėsiu trumpai. Iš esmės problema ne Europos lygių yra. Direktyva nieko neišspręs. Iš esmės viskas lypi valstybėse narėse. Na ir dabar Norėčiau užduoti klausimą komisariai. Direktyvos įgyvendinimo metu, jeigu matoma, kad yra piknaudžiaujama lėšomis valstybėse narėse, tai e, kokio poveikio konkrečiai turės ta direktyva valstybėse narėse, kaip konkrečiai, kokio konkrečiai jo po, jį poveikio turės ir kaip galima bus užtikrinti, kad šis teisės aktas veiksmingai veiks praktikoje. Ačiū, pirmininkė. Klausydama apie pasiūlymus dėl Europos prokuroro, pagalvoju apie tokius klausimus. Mes kalbame apie bendradarbiavimą teismų srityje ir prokuroro tarnyba vienas iš žingsnių Bet mums reikia iškios politikos dėl teisinės pagalbos nes jeigu bus prokuroro tarnyba, tai reikalinga ir teisinė pagalba, kad žmonės galėtų apsiginti. Puiku, kad mes kalbame apie galimybę pasinaudoti teisininko paslaugomis, tačiau žinome, kad vienose valstybėse yra teikiama teisinė pagalba, kitose nėra teikiama ir taigi gali būti labai sunku pasinaudoti teisininko pagalba. Vakar mes balsavome uh, už prieimimo direktyvą prieglopščio prašytojams. Ir vėlgi yra nuostatos dėl teisinės pagalbos. Bet jeigu toje šalyje pagalba neteikiama, tai kaip galima prieglopščio prašytojai suteikti tą pagalbą? Jūs minėjote įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, jautrių įtariamųjų apsauga. Ir man sunku tai suprasti, bet tikrai reikalinga teisinė pagalba jautriems, pažeidžiamiems įtariamiesiems. Ir kalbant apie Europos arešto orderį, taip pat reikalinga teisinė pagalba. Aš jau ne, daug kartų kartojau tai, kad jeigu norime bendradarbiauti teismų srityje Europoje, tai yra tokių dalykų, kuriuos reikia padaryti pirmiausiai tai yra užtikrinti piliečiams teisinę pagalbą, nes regis nebus pateikta pasiūlymų dėl teisinės pagalbos ir to nebus padaryta iki kitų rinkimų. Ar iš ties taip yra? O jeigu taip, tai gal galėtume ką nors pakeisti, nes ar galime pasitikėti Europos teismų bendradarbiavimu, jeigu nėra teisinės pagalbos, nes juk gali būti orderis išduodamas vienoje šalyje ir asmuo turi turėti teisininką. Taigi noriu jūsų paklausti, kaip gali būti išspręstas šis teisinės pagalbos klausimas. Ačiū toliau, ponia Makovėjai. Dėkoju pirmininkė. ES finansų apsauga ir tarptautiniai nusikaltimai. Tai yra tokie dalykai, dėl kurių reikalingas bendradarbiavimas. Taigi bendradarbiavimas yra esminis dalykas, o kad galėtume pasitikėti vieni kitais, reikalinga pali turėti palyginamas teisinės sistemas. Ar yra numatoma palyginti valstybių narių teisminės sistemas ir teismų praktiką, kad reikalavimus būtų galima gyvendinti visose valstybėse narise. Priešingo atveju nebus pasitikėjimo, jeigu teismų sistemos nebus palyginamos. Ir mūsų atsakas kovojant su terorizmu taip pat negalės būti tinkamas. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Pane Redink mums puikių naujienų šiandien atnešė dėl finansinių, dėl finansinių interesų apsaugos. Šiandien ryte taipogi kalbėjome apie nusikalstamumą ir tai yra gera naujiena. Na, be jokios abejonės, tai yra tik tai pati pradžia Galbūt, ponė Redin, galėtumėte šiek tiek plačiau šį klausimą pristatyti. Aš suprantu, kad šis klausimas yra labai jautrus tiek komisijai, tiek valstybėms narėms, tiek kai kuriams frakcijoms. Aš pritarčiau pirmininkui. E, kai komisija siūlo sukurti prokuratūrą, Europos prokuratūros tarnybą, tai kodėlgi negalima būtų plačiau į šį reikalą pasižiūrėti. E, Buvo pedofilijos kiti klausimai iškelti. Ir man atrodo, kad jeigu jau imamės šio klausimo, tai kodėlgi nebūti ambicingesniems. Beje, norėčiau pasveikinti komisijos iniciatyvą. Tikrai labai palankiai tai vertinu. E, parlamentas Krim e, kovos su nusikalstamumu e, komitetai kūrė su kai kuriais iš Libenariais. Ir šiandien mes išklausome Europolo, taip pat ir su Eurojusto atstovais esame e, dirbę. Šiandien štai jūs šiandien posėdėje primame. Visą tai yra glaudžiai susijęs su mūsų kova su nusikalstimais bei mafija. Ir be jokios abejonės komisija tikrai galėtų kovoti su nusikalstamumu bei mafija, prisidėti prie šios, kavos, prie šios kovos ir iniciatyvos, teisės aktų iniciatyvoje šioje srityje tikrai sveikintinos. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į paskutinį pasisakymą. Kaip e, europarlamentaras iš Italijos norėčiau pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi dėl jūsų pasiryžimo rengiant šią direktyvą ypač kiek tai yra susijęs su iš nusikaltimų gautomomis pajamomis, jų perskirstimu. Tikrai labai tuo džiaugiuosi šiomis iniciatyvomis, tačiau kita vertus, galbūt komisija galėtų uh, mums rašytinių dokumentų pateikti, nes mes, mums taip pat rūpi iš nusikalstamos veikos gautų pinigų pakartotinis e, panaudojimas. Aš Italijoje kovos su mafija komisijoje esu dirbęs ir pasakysiu, kad prieš 20 metų jau buvo kalbama apie sukčiavimą Europos lygių ir jau tada buvo sakoma, kad reikia su tuo kovoti, bet labai gaila niekas per tos 20 metų nepasikeitė. Man atrodo, kad tikrai nemažai yra dokumentų teisės aktų šioje srityje. Na ir dabar vieną labai aktualų klausimą norėčiau užduoti. Ar komisija ir ponė Reding nemano, kad tai, kas vyksta Prancūzijoje, bei visose e, Prancūzijos atstovybėse pasaulyje dėl Šarly Abdoa įvykių nekelia nerimo. Kaip žinia, rytoj netgi apskritai bus uždaromos visos diplomatinės atstovybės ir, ir mokyklos pasaulyje, prancūzijos atstovybės ir mokyklos. Tiksliau, prancūziškos mokyklos. Aš tik tai norėjau priminti, kad e, pagal Lisabono sutartį ir pagrindinių teisių hartiją reikia ginti ir saugoti žodžio laisvę lygiai taip pat ir laisvę publikuoti satyras, karikatūras. Man atrodo, kad e, tai yra pagrindinis mūsų Europos visuomenės bruožas. Na, be jokios abejonės reikėtų atsargiai žiūrėti tuos atvejus, kai kai kurie gali įsižeisti. Na, tas filmas, kuris neseniai uh, pasirodė, tai čia jau kitas reikalas, nes tai yra tikrai labai žemas išpolis, bet aš konkrečiai dabar kalbu apie karikatūrą. Štai vakar uh, Nuo pat vakar dėl karikatūrų publikavimo e, laikraščio interneto svetainė yra piratų visiškai e, suklastuota, taip sakant, ir neįmanoma susisiekti netgi su šio žurnalo leidėjais, jokiais, jokiamis elektroninėmis priemenėmis. Gerbiama ponė Redink, Finansinių interesų apsauga. Na, be jokios abejonės, čia dar yra spragų, jūs e, minėjote 2 milijonus eurų. Mes e, suprantame, e, kokių motyvų vedini jūs teigiate šį pasiūlymą, tačiau kita vertus šiek tiek skeptiškai tai žiūriu. Norėčiau sužinoti, kokia bus taikymo sritis. Man atrodo, kad reikia labai konkrečiai nubrėžti taikymo sritį. Nes sukčiavimas prasideda nuo pačių mažiausių dalykų. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai tai apibriežti. Aš nežinau, ar tikrai reikėtų tokį sprendimą pasirinkti. Gal jūt, galbūt jūs galėtumėte mane įtikinti tuo, pateikę savo argumentus. Dabar dėl Europos prokurorų tarnybos. Jūs kalbate apie Europos prokuratūrą, bet kaip bus tada tokiu atveju su nacionalinė teisė? Na, jeigu jau apsiribosime tik tai vieną srityje, vieną sritimį, tai, tai nežinau. Aš asmeniškai nelabai įsivaizduoju, kaip tokioje konkrečioje ir siauroje srityje galima būtų numatyti prokuratūrą. Na ir dabar kitas klausimas, kaip yra su. E, teisingumo harmonizavimo apskritai. Ar jūs e, esate numatę siekti pažangos, ar valstybės narės yra pasirengusios ambicingesnių tikslų šioje srityje siekti? Ko gero, gal ateityje reikėtų kalbėti ir apie kitus ryčių prokurorus. Gal galėsimėte atsakyti iš klausimą. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju. Matau, kad ponia Makintair dar nori pasisakyti. Tik noriu iškelti klausimą dėl Europos prokuratūros. Man neramu, kad tokiu būdu mes dubliuosime tą darbą, kurį jau atlieka valstybės narės, ypatingai šiuo atveju. Bus dubliuojamas toks darbas, kurį atlieka Eurojustas. Ir aš visiškai pritariu bendradarbiavimui ir koordinavimui koordinuojant valstybių narių pastangas. Tačiau vengčiau kurti naujas institucijas, kas daug kainuoja ir sunkiai įžvelgiu tikrąją pridėtinę vertę. Ačiū. Dabar, e, komisarė, eilė jums atsakyti į klausimus. O po to persime prie kitų klausimų. Pradėsiu nuo Europos prokuroro tarnybos. Kodėl ji reikalinga, kodėl projektas toks siauras, kodėl neįtraukus ir bendrų tarp valstybinių nusikaltimų. Pirmiausia, tai yra sutarties problema. Nes sutartyje labai aiškiai ir mano manimu teisingai yra ribojamos mūsų galimybės veikti. Tai susiję ir su ponios Latford klausimu. Kodėl sutartyje nėra platesnių nuostatų šiuo klausimu? Nes e, būdžiamasis nusikalst teisingumas yra labai uh, platys rytis, jautris rytis susijusi su subsidiarumu. Ir dėl to reikia labai atsargiai derinti sistemas baudžiamojo teisingumo srityje. Dabar sutartie teigiama, kad reikia spręsti klausimus susijusius su Europos biudžetu, daugiametė finansinė programa. Tačiau jeigu norime imtis tolesnių veiksmų, tuomet reikia keisti sutartį. Na ir logiška, mastant apie tarp valstybinius nusikaltimus ir pirmininkas citavo įvairias sritis, minėjo įvairias sritis, kur yra ES teisės aktų priimta dėl tarpvalstybinių nusikaltimų. Tačiau, norint žengti dar tą vieną papildomą žingsnį, reikia keisti sutartį, nes pagal dabartinę sutartį to padaryti neįmanoma. Aš esu linkusi ir pritariu sutarties keitimui. Tačiau einamojų momentų Reikia matyti viską daryti palaipsniui ir daryti tik tai, ką mums leidžia sutartis. Pirmininkas uždavė klausimą apie finansinių interesų apsaugą. Būtent kodėl teisinių pagrindų pasirinkome 350, 25 straipsnį. Paprastai tariant, tai padarėme dėl to, kad šis straipsnis galioja visoms valstybėms narėms. Ir čia mes imamės veiksmų dėl to, kad tai nėra išpolis prieš nacionalinį biudžetą ar nusikaltimas graipstant nacionalinio biudžeto lėšas. Tai kalba eina apie mūsų bendrą puodą. Įsivaizduokite, kaip būtų, jeigu mes nekovotumėme su, su, su nu, nusikalteliais kai kuriuose valstybėse narėse. Nusikalteliais, kurie plėšė ES biudžetą. Taip būtų, jeigu būtų pasirinktas kitas teisinis pagrindas nes tuomet atsiras optauto variantai kelioms valstybėms narėms. Ir žinoma, tai tikrai nebūtų teisingas kelias. Nes vėlgi tuomet atsirastų galimybių pasislėpti tokiems susikaltėliams. 325 straipsnėje kalbama apie priemonės, kurios taptų atgrasos priemonėmis. Ir ši formuluotė yra naudojama rimtų nusikaltimų ir sukčiavimo atvejais ir tai reiškia, kad šis straipsnis gali būti pasirinkiamas kaip baudžiamosios teisės priemonių teisinis pagrindas. Na ir pažvelkime, kaip evoliucionavo sutartis. Ankstesnis straipsnis šioje srityje nenumatė tų priemonių, kurio, kurios turi įtakos nacionalinės baudžiamosios teisės pritaikymui. Bet tai buvo prieš Lisabono sutartį. Dabar Lisabono sutarties straipsnėje jau nėra atmetama galimybė taikyti nacionalinės teisės nuostatas. Jos gali būti pritaikytos įmantis būčiamosios teisės priemonių. Na ir atsakydama pirmininkui, aš jau sakiau, kad labai svarbu, jog visos valstybės narės būtų įtraukiamos, nes ES biudžeto graipstimas ne, negali būti lyginamas su kitais tarp valstybiniais nusikaltimais. Tai yra vidinis ES nus, lygmens nusikaltimas, dėl to jis nuobauda turi būti taikoma visoje ES teritorijoje. Dabar kitas klausimas, kaip valstybės narės į nacionalinius įstatymus uh, galėtų įtraukti tokią direktyvą. Tai yra problema, kuri aktuali visų direktyvų atveju, nes visuomet iškyla klausimas, kaip tą direktyvą perkelti į nacionalinį teisyną. Na ir komisija dirba kartu su valstybėmis narėmis perkelimo proceso metu Ir žinoma, aišku, kad komisija kaip sutarčių sergėtoje, jeigu staiga nėra perkeliama direktyva pagal atitinkamas nuostatas, tuomet komisija gali kreiptis į Teisingumo teismą. Pirmininkė, nors ir norėjote atskirti tuos visus įvairius klausimus, Tačiau iškelti klausimai rodo, kad kartai sudėtinga viską sudėlioti tvarkingai į dėžutes, nes yra sąsajų. Ir ponės Argentinį paklausė klausimą dėl teisinė, teisinės pagalbos, kodėl nėra sprendžiama šis klausimas pasiūlyme dėl galimybės naudotis advokato paslaugomis. Tai yra pagrindinis klausimas. Pritariu, kad teisinė pagalba yra esminis elementas siekiant sąžiningo teismo procedūros. Apie tai kalbama ir hartijoje, ir konvencijoje. Direktyvoje dėl galimybės naudotis advokato paslaugomis visuomet yra kalbama apie esminę teisę gauti advokatą ir teisinės pagalbos, o teisinės pagalbos klausimas yra šiek tiek kompleksiškesnis, sudėtingesnis ir tam reikalinga detali poveikio vertinimo analizė. Tai aišku, na, nereiškia, kad mes atsidūrėme juodoje skylėje, kad abs, absoliučiai egzistuoja teisinis vakumas ir nėra taisyklių dėl teisinės pagalbos. Teisė į teisinę pagalbą yra numatyta šeštajame konvencijos straipsnėje ir 47 konvencijos straipsnėje. Na ir tų nuostatų pagrindų valstybės narės jau yra įgaliotos numatyti veiksmingą teisę, gauti teisinę pagalbą esant tam tikroms situacijoms, nediskriminuojant ES piliečių. Atlikdami analizę mes pamatėme, kad šis Europos tarybos konvencijos elementas yra taikomas dėja labai e, netolygiai. Deklaracijoje, kuri buvo patvirtinta Birželio mėnesio tarybos posėdėje, aš išsakau, išsakiau ketinimą pateikti teisinę priemonę dėl teisinės pagalbos, kad būtų numatytos tokios platesnės taisyklės šioje srityje, bet situacija yra sudėtinga, yra didžiulių skirtumų valstybėse narėse. Dėl to prieš pradedant kažką daryti reikia atlikti detalę studiją ir tokią komparatyvinę analizę tam, kad būtų e, jos pagrindų galima siūlyti kažkokius teisės aktus ta studija kaip sikis dabar ir vyksta. Taigi tikrai mes rimtai nusiteikę šioje srityje dirbti. Tai vėlgi yra susiję ir su kitų klausimų, pasitikėjimo klausimų. Kadangi mūsų sistema nėra skirta tam, kad būtų nacionalinės taisyklės pakeistos europinėmis taisyklėmis. Sistemos esmė sukurti minimales teisės, užpildyti spragas tarp nacionalinių sistemų, jas kažkaip suderinti. Na ir tai yra esminis dalykas siekiant veiksmingo rezultato yra pasitikėjimas. Jeigu nebus pasitikėjimo, sistema neveiks. Ir mes uh, Ta matėme ir arešto orderio atveju, kai teisėjai nusprendė netaikyti arešto orderio, nes nebuvo pasitikima teisėmis, kurias galėtų užtikrinti kaiminė valstybė. Taigi akivaizdu, kad pasitikėjimo klausimas yra esminis šiuose darbuose. Todėl aišku, kad reikia kitokios stebėsenos sistemos, prižiūrint ES teismų sistemas. Kaip žinote, Europos semestre mes stebėsime ekonominį augimą ir taip pat stebėsime socialinius ekonomės, ekonomės reikšmės elementus ir žiūrėsime, kaip veikia administravimas. Mes padėjome toms šalims, kurios įgyvendina programas ir kuria racionalias ekonominės sistemas Mes supratom, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp netinkamo ar prasto civilinės administracinės teisės, prekybinės teisės funkcionavimo ir nenoro investuoti į tą konkrečią valstybę narę. Taigi buvo sumanyta mintis Europos semestro sistemoje numatyti ne tik tuos elementus, kurie glaudžiai yra susijęs su ekonomika ir socialinė politika, bet ir elementus, kurie yra susiję su teisingumo sistemos efektyvumu. Ir dabar kartu su atitinkamais Europos tarybos specialistais mes esame parengę atitinkamus elementus tam, kad šalims skirtose specifinėse analizėse ir rekomendacijose būtų numatytos rekomendacijos ir dėl civilinės komercinės teisės nuostatų reformos. Tai bus taip vadinamoji teisingumo švieslentė, apie kurią aš paskelbiau praeitą savaitę parlamente, tikriausiai prisimenate. Taip pat vakar ir vakarė ministrams vienoje apie tai pranešiau, nes e, vyko vakar 27 valstybių narių ministrų susitikimas, plus dar 20 Europos tarybos šalių atstovai buvo, teisingumo ministrai, kur ir buvo aptariami tokie klausimai. Tai būtų pirmasis žingsnis. Antrasis žingsnis. Norint mums išspręsti tą taip vadinamąją, vadinamąją Kopenhagos dilemą. Tai reiškia, kad viena vertus yra stojančiosios šalys, kurias mes labai didžiai stebime. Ir kažkaip jas verčiame, stumėme, padedame kurti teisingumo sistemas. O kai taš, to šalys jau įstoja į Europos Sąjungą, tuomet mūsų veiksmai ir mūsų galimybės reaguoti, veikti yra labai ribotos. Nes tarp pažeidimo procedūrų ir septintojo straipsnio nėra jokios tarpinės priemonės. Taigi teisingumo tos švieslentės tikslas vėlesnė, vėlesnis etapas ir būtų galimybė parengti tokią priemonę, kad būtų galima išspręsti Kopenhagos dilemą. Buvo ir papildomų klausimų. Dėl prokuroro tarnybos ir ar nėra dubliuojamas Eurojusto darbas. Eurojustas yra labai tokia laki nacionalinių prokurorų institucija, toks forumas ir bandoma dabar siekti ir tokio artimesnio darbo. Ir dažnai matome, kad e, svarstant klausimus susijusius su nusikaltimais, grobstant ES biudžetą, nacionalinis prokuroras tarsi sustoja ties savo šalies sieną. Ir jeigu kitoje valstybėje jau nėra jokių taisyklių, įrodančių, kad tai yra nusikaltimas, tuomet niekas ir nevyksta. Dėl to mums ir reikia tų dviejų žingsnių. Pirmiausia, apibrėžti nusikaltimą, minimalę bausmę ir tada numatyti artimesnį prokurorų bendradarbiavimą. Dėl to visose tekstuose, kuriuos rengė ir parlamentas, ir taryba, ir komisija, teigiama, kad reikalinga atitinkama evoliucija. Eurojustas evoliucionuoja į Europos prokuroro tarnybą pagal visus sutartie numatytus elementus. Tai yra toks palaipsninis procesas, kurio mes ir sieksime. Na ir nenorėčiau ignoruoti pono Borgecijo pasisakymo, nes tai yra mūsų sistemos šerdis, esmė. Dėl to visi žiniasklaidoje ir šiuo metu diskutuoja apie tai, ką reiškia teisė į kūrybą, teisė į satyrą tai juk yra irgi susijęs su žodžio išraiškos, su kūrybos laisvė, spaudos laisvė. Tai yra mūsų demokratijos svarbus elementas ir dėl to iš ties labai sudėtinga esant tokia, tokiems atvejams surasti tinkamą pusiausvyrą. Man kaip buvusiai žurnalistiai aiškus vienas dalykas. Žodžio laisvė spaudos laisvė yra demokratijos esmė. We... Ačiū komisijos nariai. O dabar vėl laikomės nustatyto laiko. Mes tęsime diskusijas iki penktos valandos po pietų ir šis klausimas ne paskutinis. Po to tęsime kitų papildomų svarbių klausimų svarstymą. Dabar prašyčiau jūsų dėmesį sutelkti antram klausimų raundui. Bent jau dešimt narių prašė žodžio. Dvylika narių komiteto narių prašė žodžio, taigi suteikčiau kiekvienam po dvi minutės, kad komisijos pirmininko pavaduotojai liktų laiko atsakyti į klausimus. Taigi dabar pirmiausia žodis ponui Kuciui. Jis atsakingas už duomenų apsaugos klausimą. Norėčiau pasakyti trumpą pastabą teisingai pastebėjote, bet trijų papildomų klausimų yra ir kitų temų, dėl kurių mes norėtume užduoti klausimų. Ir tikiuosi, kad iki penktos valandos jūs pagalvosite, kada mes galėsime užduoti tuos klausimus. Na, iš tikrųjų, tai patys komiteto nariai gali užduoti klausimus. Pirmame raunde buvo susitelktai tam tikrus klausimus, dabar vėl susitelksime į kitus klausimus. Taigi jūs e, per jums sutiektą laiką galite susitelkti į visus svarbius klausimus. Ponui Ducui klausimas. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėsiu, kalbėti trumpai, susitelksiu ties duomenų apsaugos uh, klausimų. Pirmiausia, ačiū Jums už artimą bendradarbiavimą su komisija. Ir pirmiausia, Jums, komisarė, ačiū. Ir norėčiau pasai paminėti tai, ką Jūs sakėte, kad mūsų terminai labai ambicingi. Bet žinoma, kokybė yra svarbiau nei terminai. Tai labai sunki, sunku pasiekti tokios pusiausvyros, bet mes, parlamentas, darysime viską, ką galime. Norėtume, norėčiau grįžti prie direktyvos. Minėjote apie tą pasirinkimą reikėtų ir e, direktyvos ar reglamento. Uh, Mums būtų geriau, kad būtų vienas reglamentas, kuriame būtų apriepti visi duomenų apsaugos klausimai, bet suprantame, gerbėme jūsų pasirinkimą. Kaip minėjote, parlamentui visas duomenų apsaugos klausimas atrodo kaip paketas, iš tikrųjų mūsų požiūris toks, mes jo ir laikysimės. Ir jeigu būtina, parlamentas pasirengęs apginti tokį požiūrį. Ką gitai reiškia. Taryba yra išsakiusi nuomonę, kad kai kurios valstybės narės nelinkusios e, dirbti, pritarti šiai direktyvai. Norėčiau paklausti, gal žinote, turite daugiau informacijos dėl dėrybų susijusių su duomenų apsauga ir kokie yra valstybių narių ir tarybos ketinimai ir kokia bus komisijos reakcija, jeigu naujienos nebus labai palankios. Dar norėčiau šį vietą pasakyti apie reglamentą, tai yra labai didelis dokumentas, daug klausimų turime aptarti ir kolegos paminės kai kurios iš tų klausimų. Leiskite man paminėti tik vieną iš tų svarbių klausimų, tai yra deleguotusius teisės aktus. Suprantate, kad Europos parlamente pranešėjai, šešėliniai pranešėjai norėtų daugiau paaiškinimo ir apie duomenų apsaugos reglamentą ir klausimas, ar mums tikrai reikia deleguotojų teisės aktų, ar tiek jų reikia. Taigi norėtume paklausti komisijos, ar mano, žinote, kaip būtų galima užpildyti tą teisėkūros atotrūkį atsiradusi dėl technologinės pažangos. Ačiū, ponė Galo. Ką tik paminėjote komisijos pirmininko pavaduotoje du labai svarbius klausimus. Minėjote Europos arešto orderį, taigi turiu klausimą jeigu aukščiausiojo teismo sprendimas neatsisakytų taikyti Europos arešto orderį, ar galima būtų kreiptis į Europos teisingumo teismą, ar tai būtų sprendimas. Ir noriu užduoti šį klausimą jums, nes įsivaizduoju, kad apie tai esate galvojusi. Kitas klausimas yra susijęs su Kopenhagos dilema ir ta vadinamąją švieslentę yra Kopenhagos kriterijai ir pagal juos reikia gerbti nacionalinių mažumų teises ir jeigu bus tokia teisingumo švieslentė, tai šis klausimas, kuris, kurį pateik, kurio sprendimą pateikė komisija pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, ar šis klausimas bus sprendžiamas, nes iš pavyzdžių matome, kad to reikia. Ačiū toliau, mada, ponė Dijom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į kai kurias pastabas. Aš nekalbėsiu apie e, nurodytus klausimus. E, norėčiau tik tai pasidairauti dėl ketvirtojo raundo. Norėčiau paklausti, ar bus dar ir kitų klausimų, ar bus ketvirtasis raundas klausimų. Aš apie Romus norėjau klausimą užduoti. Gerai, tai tada dabar padarysiu. Taigi, gerbiama komisijos pirmininko pavaduotoje, norėčiau sugrįžti prie klausimą, apie kurį daug buvo kalbėta. Pirmiausia, norėčiau paklausti apie Europos lėšų įsisavinimą. Kaip žinia, tas įsisavinimas dar nėra tinkamo lygio, nes e, nemažai dar klaustukų čia slypi. Norėjau tik tai paklausti, ar yra tokių priemonių, kurios egzistuoja, bet dėl tam tikrų priežasčių buvo nepanaudotos. Tai kaip jūs esate pasirengę kovoti su šia problema ir e, kaip e, manote, padėti įsisavinti lėšas dabar dėl nacionalinių integracijos strategijų e, pobūdžio. Prieš keletą mėnesių strategijos buvo jums e, pateiktos, ne visos jos buvo tinkamos. Ir norėjau paklausti, ar jūs e, kaip jūs tiksliau esate pasirengę užtikrinti, kad bus įgyvendintos šios strategijos ir kaip bus pasiektas Romų integracijos tikslas. Taip pat norėjau paklausti, ar esate numatę naujų e, pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl ekonominės įtraukties. Taip pat buvo kalbėta apie bendradarbiavimą ir mikrokreditus. Ar taip pat esate pasirengę informuoti galimus migrantus apie pavojus, pavyzdžiui, įtraukimo į priekybą žmonėmis tinklus ar kitais pavojus, bei kokių dar esate pasirengę duoti atsakų e, šiai problemai, išskyrus tuos represinius privalomo pobūdžio, ar dar būtų kitų, kitokio pobūdžio atsako. Ačiū. Dėl Romų Prancūzija ir Rumunija nebuvo susitarusios dėl Romų deportacijos. Kitas klausimas dėl Europolo veiklos peržiūros. Europol teigia, kad jiems reikėtų uh, mažesnės duomenų apsaugos, kad norėtų keistis duomenimis su privačiomis įmonėmis, trečiais, trečiosiomis šalimis, keistis ir pažeidžiamais duomenimis ir nori sujungti duomenų bazės. Taigi mano nuomonė, tai prieštarauja duomenų apsaugos direktyvai. Gal galėtumėte išsakyti savo nuomonę kaip manote apie šią Europolo veiklos peržiūrą ir duomenų apsaugos direktyvą? Ačiū. Toliau. Mulțumesc. Pana Sensiu. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau porą klausimų jums užduoti. Pirmiausia, norėčiau paklausti dėl Europos mechanizmo sukūrimo siekiant užtikrinti teisinės valstybės, teisinės valstybės veikimo garantus. Ar jūs Strasbūrė po šio teisės akto pristatymo esate pasirinkę kažką tai dar konkrečiau daryti, bei taip pat dar dėl Romų, tai pasakysiu, kad teisės akto tikslas nėra. E, Tiksliau, netinkamas būtų sprendimas teisės aktu perkelti atsakomybę valstybėms narėms. Man atrodo, sprendimas turėtų būti ieškomas e, ES lygių ir į šį sprendimą galima būtų įtraukti, tiksliau, į sprendimo paieškas, paieškas turime įtraukti Romus pačius, taip pat vietos valdžios institucijas tiek e, dabar Romų gyvenamose šalise, tiek tose šalise, į kurias Romai dar gali persikelti. Jūsų pasiūlymai dėl Romų integravimo negali tinkamai būti gyventinami be realių veiksmų šioje srityje. Na ir dar vienas dalykas dėl jūsų pozicijos dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Aš suprantu, dėl kokių priežasčių jūs e, tokius pareiškimus darote, tačiau man atrodo, kad tokie pareiškimai turėtų būti laikomi apskritai pavojingais. Aš esu gavusi informacijos, beje, labai gaila, negalėjau patikrinti šios informacijos, bet žinau, kad e, Briuselėje prie Leopoldo parko netgi buvo ksenofobinių organizacijų iškabinti plakatai, e, kuriais e, yra Belgija skatinama nepritarti Rumunijos bei Bulgarijos įstojimui į Šengeno zoną. Man atrodo, labai pavojingi tokie reiškiniai yra. Beje, jūsų pozicija yra šiek tiek skirtinga, skiriasi nuo likusios komisijos dalies, nes bent jau komisija niekada, bent jau oficialiai nebuvo prieš Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno zonos. Pone Ždano, kad dabar. Ačiū, ponė Reding. Norėčiau irgi prisiminti jūsų pareiškimą praeitą savaitę Strasbūrė dėl naujo mechanizmo. Gal jūs galėtumėte plačiau papasakoti, ką, kas tai yra? Šalia prokuroro tarnybos teigimo. Taip pat e, turime kažkokį parengti stebėsenos mechanizmą, sutarčių gyvendinimo mechanizmą ir hartijos įgyvendinimo mechanizmą. Jūs žinote, kokių yra kliūčių ir galbūt jūs turite minčių, kaip būtų galima jas įveikti. Ačiū. E, dėkoju, ponė Genč. Aš norėjau disciplinuotai palaukti iki trečiojo raundo, bet dabar suskubau ir užduosiu keletą klausimų. Norėjau paklausti apie tą teisingumo švieslentę ir Kopenhagos dilemą. Bet jūs e, po diskusijų apie Rumuniją pateikėte daugiau informacijos. Ačiū už ją. Tačiau galbūt jūs galėtumėte dar šiek tiek plačiau papasakoti, jeigu ta švieslentė bus įgyvendinta, kokių padarinių tai gali turėti ir kaip jūs elgsitės ir kokiu kokių veiksmų sitės dėl Kopenhagos dilemos ir panašiai. Mes jau to seniai prašėme. Kitas dalykas yra susijęs su Romų klausimu. Jūs apibendrinote duomenis, kuriuos Pasaulio bankas, UNDP ir FRA parengė. Tačiau panašu, kad valstybėse nėrėse nėra pakankamai apie tai kalbama. Ir kokie yra jūsų planai ateičiai? Ar įtrauksite visas institucijas? Uh, Mano manimo būtų labai svarbu, kad UNDP, Pasaulio bankas, tautų plėtros programa ir panašiai būtų irgi įtraukti į tokį duomenų rinkimą. Taip pat, ko jūs pasimokėte iš tų duomenų ir kaip jūs interpretuojate tuos duomenis, kaip jais naudojatės, vesdami dialogą su valstybėmis narėmis ir kaip vertinate Romų strategijos įgyvendinimą įvairiose šalyse. Ačiū, ponė Intveld. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Redin, kaip ir ponas Drūcas, e, apie duomenų apsaugos paketą. Ten yra du elementai, tačiau man atrodo, kad tik vienas elementas stovi tvirtai ant žemės. Dabar suprantu, kad taryba dirba ties reglamentų ir direktyva, tačiau man atrodo, kad pusiausvara bus neužtikrinta. Ir svarbu, kad yra įmamasi priemonių policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje, tačiau tai turi būti paremta geromis domenų apsaugos taisyklių e, gerais standartais. Taip pat daugiau apie domenų apsaugos tarptautinį matmenį. E, tai yra problematiška ir to neišspręsime su dabartiniu duomenų apsaugos paketu. Žinome, kad ir dabar jau duomenys yra prieinami, juos gauna trečiosios šalys ir mes absoliučiai to nekontroliuojame. Ir ne tik Junktinės Amerikos valstijos, bet ir kitos priekybinės partnerės - Kinija, Indija ir kitos. Kaip ir kiti kolegos, norėčiau daugiau išgirsti apie Romų išvarimus iš Prancūzijos. Taip pat ar komisarė ketina parengti LGBT veiksmų planą, ko parlamentas prašė ne kartą. Ačiū, ponė Jaroka. Ačiū, pirmininkė. Pone e, vicepirmininkė, norėčiau paduoti keletą klausimų. Pirmiausia, aišku, dėl Prancūzijos, kaip yra su Prancūzijos vyriausybė, ką jie ketina daryti, e, kalbant apie jų Romų strategijos įgyvendinimą. Kitas klausimas, vėlgi dėl Romų. Norėčiau pabrėžti, kad e, atėjo laikas dabar pasikalbėti ir apie tai, kaip tai veiks. Kalbant ir apie daugiametę finansinę programą, veiklos pro programas, čia yra keletas uh, E, klausimų ir jeigu jų neišspręsime, pavyzdžiui, veiklos programos, jeigu neužtikrinamas bus finansavimas, reikia tokio daugia, daugia, mat, mat, daugia sluoksnio požiūrio, sprendžiant e, Romų problemą. Dabar e, Romų klausimas sprendžianti darbo grupė įdomu tai, kad jūsų generalinis direktoratas prižiūri Romų strategijos įgyvenimą, kiti generaliniai direktoratai rengia programas, apie kurias niekas nežino, apie jas nežino jūsų komanda, kaip darbo grupė čia galėtų prisidėti, kad ta informacija būtų labiau skleidžiama. Ir šį rytą svarstėme ponio Ždanokos pranešimą dėl pagrindinės agentūros. agentūros Ir tai yra svarbi institucija šioje srityje. Ir mums susidaro įspūdis, kad agentūros uždaviniai yra perdėm platus. Jie negali visko priepti, tas pats pasakytina. Ir jie negali tų uždavinių visų atlikti, taigi norėčiau paklausti, kaip jūs ketinat jiems padėti. Ir man labai aktuolus yra Prancūzijos klausimas, jų e, Romų strategijos įgyvendinimas. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Mažai laiko dabar yra skiriama ir pirmą kartą kalbėdama laikiausi laiko, bet matau, kad pirmasis raundas truko valandą 15 minučių ir dabar tik tai tiek laiko mums skiriama, tai tikrai sudėtinga bus kalbėti taip trumpai. Norėčiau sureaguoti ponos Argentinį klausimą dėl garantijų procedūrų metu. Norėčiau poniai Reding štai kokį klausimą užduota. Ar teisinės pagalbos klausimas šios kadencijos metu bus išspręstas? Jūs neatsakėte į jį. Taigi norėjau dar kartą paklausti, kada teisinės pagalbos pasiūlymas bus pateiktas. Parlamentas nesusitarė dėl procesinių veiksmų garantijų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad teisinės pagalbos klausimo negalima čia ignoruoti. Na taip, šis klausimas yra sudėtingas, kompleksiškas, bet jau dabar yra atliktos tyrimų studijos šiuo klausimu. Ar dabar mes norime užkirsti kelią teisiai į advokatą ar teisiai gauti nemokamą teisinę pagalbą, nemažai e, piliečių gali būti, kad nutiks taip, jog netgi negalės pasinaudoti šią teisę, šiomis teisėmis tiksliau. Na ir dabar norėčiau sugrįžti prie e, jūsų pastabos dėl Europos arešto orderio ir aukščiausiojo teismo. Taigi norėjau paklausti komisiją, kaip sutarčių sergėtoje, kokį sprendimą priims ir ar iniciatyva bus kažkokia tai pateikta dėl Europos arešto orderio. Na, laiko man liko mažai, bet vis tiek norėjau paklausti, kaip yra su smurto prieš moteris klausimu. Biudžeto, teisingumo biudžeto programoje nėra nieko konkrečiai pasakyta apie šį reikalą. Na, Dafnė programa minima, bet, kažin ar to pakanka. Mes džiaugiamės tuo, kad aukų klausimas dabar aktualus ir traukiamas dienos šviesą, tačiau Dafnės biudžetas, štai pavyzdžiui, nuo 2007 metų visiškai nebuvo padidintas nuo praėjusios perspektyvos. Dabar kalbama apie narkotikų prevenciją Taip, e, sveikatos prasme tai yra gerai, bet galbūt galima buvo didesnį akcentą dėti prie smurto prieš moteris. Ir man atrodo, kad biudžetą taip pat galima buvo padidinti. Dėkoju už komentarus. Ir be to, norėčiau dabar sureaguoti jūsų pirmąjį komentarą. Pirmininka, pirmininkaujantisis nustato laiką, kiek kas turėtų kalbėti. Ir paprastai yra tik tai vienas atsakymų, klausimų atsakymų raundas organizuojamas. Tiesiog šį kartą klausimus galima buvo išskirti į tris dalis ir logiška, man atrodė, kad e, kiekvienų klausimų galima būtų atskirą raundą padaryti, Ir taip galbūt nepraslys iš akių nei vienas svarbus klausimas, nes vien tik tai vieno raundo metu, kažin ar tai būtų įmanoma būtų buvę padaryti. Na ir štai dabar suskirstę, kad debatus, diskusijas į tris dalis, galime daugiau klausimų aptarti. Dėl laiko planavimo, man atrodo, kad niekam čia nedėrėtų skūstis, todėl kad tikrai visi galėjo pasisakyti. Ir visi gali pasisakyti bei savo komentarus išsakyti bei klausimus užduoti. Aš, tiesą sakant, iš nieko žodžio neatimu, aš kaip tik užtikrinu, kad visi galėtų pasisakyti. Tik tai norėjau pasakyti, kad reikia laikytis darbo atverkės, reikia ir kitų laiką dirbti. paprastai labai dažnai būna, kad e, užsirašę parlamentarai tiesiog užduoda savo klausimą ir paskui, paskui išeina iš salės, taigi reikia gerbti tą darbo tvarkę nustatytą ir kitų laiką taupyti. Ačiū, tai jau penktas ar šeštas kartas, kai apibendrinu pačius labiausiai šokiruojančius atvejais ES, kai kalbame apie teismų bendradarbiavimą. Ir dabar manau, kad mums reikėtų sujungti paėgą su ponekinga gal ir su kitais parlamento nariais. Iš karto atsiprašau tų, kurie jau girdėjo apie tuos šokiruojančius atvejus. Ir kalbame apie Airijų bylą susijusią su Airija ir Vengrija. Tai buvo ypatingas atvejis. Asmuo vairuodamas e, partrenkė du vaikus. Vaikai ant šali, šaligatvio laukė su savo senelio autobusą ir tėvai prarado du vaikus dėl neatsargaus varta, vairavimo. Abu vaikai žuvo. Vengrija e, e, leido airijos piliečių išvykti į savo šalį, savai mes suprantama pateikus tam tikrą garantiją. Ir asmo buvo nuteistas trejiems metams kalėjimo. Dabar tas asmo yra Airijoje ir Airija neįgyvendina teismo sprendimo ir neišduoda to asmens. Jūs, ponia komisijos pirmininko pavaduotoja, E, bendravote tuo klausimu, laikraščiuose buvo apie tai rašoma. Norėčiau paklausti, ką pasiekite e, šiuo klausimu? Jūs pasisakote už aukų teisės ir ką rekomenduotumėte tų vaikų, žuvusių vaikų tėvams? Norėčiau pakartoti ponios gal klausimą ar reikėtų kreiptis į Luksemburgo teismą ar į Strasbūro teismą. Jūs esate viena iš žinomiausių teisininkių Europoje. Ir kas turėtų atstovauti tėvams? Ar jie ES sistemoje gali gauti teisinės paslaugas? Ir kaip apginti šių, šias aukas, nusikaltimo aukas? Ką manote apie tai? Es hat ja diesmal nicht geklappt mit der Zeitvergabe. Pane Sibel. Na, nepaisant to, kad turime daug laiko, net jeigu ir keturias valandas kokias turėtume, vis tiek niekas nesilaikys nustatytos tvarkos ir gali pritrūkti laiko. Taigi siūlau visiems laikytis nustatytos tvarkos ir taip visi gausime atsakymus į savo klausimus. Aš tiesiog norėjau dabar iškelti vieną klausimą, kurio čia pasigetau. Kaip yra su valstybėmis narėmis? Ponės Argentini jau kalbėjo apie tai. Na taip, mes šiuo metu procesinius klausimus aptarėme. Štai Europole yra e, renkami bei kaupiami duomenys, taip pat ir teisiniai duomenys, teisinių sistemų duomenys. Na, o kas dėl kaltinamųjų teisių, tai valstybės narės nuolat stabdo šį procesą. Kaip galima būtų paspartinti valstybės narės imtis reikalingų veiksmų? Kodėl dabar dėl kaltinamųjų teisių ir kitų dalykų, dėl domenų rinkimo vis dar dėlsama, kaip galima būtų valstybės narės paskatinti, paspartinti e, darbą. Na ir ko gero, aukų bei kaltinamųjų teisų klausimas gali būti išspręstas tik tai tada, kai valstybės narės nusto šį procesą stabdyti ir vieningai imsis e, šių veiksmų. Buvo užduota daug klausimų, suteikiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojai atsakyti į klausimus. Uh, Ačiū pirmininkė, pasistengsiu padaryti viską, ką galiu. Ir iš ties turiu labai rimtai atsakyti į visus klausimus. Pirmiausia, duomenų apsauga. Mano planas aiškus. Kovosiu taip pat už tai, už tai, kad į visus dokumentus būtų žiūrima kaip į paketą. Kai kurios valstybės narės e, nelinkusios pritarti komisijos pasiūlymui, bet iš pradžių mėginta direktyvą, e, iš direktyvos padaryti reglamentą, bet neformaliame posėdėje, kuriame dalyvavo ir komiteto pirmininkas, to nebuvo padaryta. Ir jums, ir man akivaizdu, kad remiantis sutartimi, teisės yra tokios pat ir komerciniuose, ir privačiuose, ir valstybiniuose reikaluose. Ir sutartyje šios rytys neatskiriamos. Taigi mes taikome sutartį. Antras dalykas kad direktyva būtų išplėsta, kad teisės saugos institucijos galėtų keistis duomenimis e, valstybėse narėse. Vyriausybės kritikavo, bet teisės saugos pareigūnai kalba priešingai. Jie teigia, kad kasdieninėme darbe negali atskirti tų duomenų, kurie yra vietiniai ir kurie yra tarptautiniai arba turi tarptautinį poveikį. Taigi reikėtų atlikti dvigubą darbą siekiant tuos duomenis atskirti ir kadangi visiems duomenims taikomi tie patys reikalavimai, tai nepritariu tiems vidaus reikalų ministrams, kurie stengiasi administracinę naštą perkelti savo teisės saugos institucijoms ir prieštarauti sutartims. Taigi ir jūs aiškiai pasakėte, ir aš pakartojau, kad e, taip reikia spręsti šios klausimus. Dabar dėl deleguotųjų teisės aktų. Jeigu parlamentas ir sutarė dėl ko nors su taryba, tai būtent šiuo klausimu. Kai parengiamas teisės aktas, ak, teisės akto projektas, tai suprantama, norima, kad tas teisės aktas taptų pačiu geriausiu, kad jis būtų priimtas, bet jeigu parengiamas reglamentas, reglamento projektas, kuris yra tiesiogiai taikomas, ir jūs suprantate, koks vargas bus e, reglamentą taikyti tiesiogiai. Ir kad nereikėtų kas šešis mėnesius peržiūrėti ir daryti teisėkuros reformos, tai tas dokumentas technologiškai turi būti neutralus ir jis turi būti taikomas praktikoje be reformų, be papildomų reformų. Būtent todėl tuo atžvilgiu pasitelkiau deleguotosius teisės aktus ir įgyvendinimo įgaliojimus. Tai yra nurodyta Lisabono sutartyje, tai nėra kažkas, ką komisija sugalvojo, kad e, pasiskirtų savo daugiau galių. Taigi į tekstą yra įtraukta nuorodai deleguotosius teisės aktus ir svarbus strateginiai elementai yra teksto esmėje. Aš irgi dirbu ir su taryba, ir su parlamentu, ir nuolat klausiu, kas yra tos strateginės sudėdamosios dalys. Bet procedūriškai dirbant, deleguotaisiais aktais neturėtų būti tvarkomi iki strateginiai svarbus elementai. Pažvelkite, kas parašyta naujoje sutartyje. Deleguotieji teisės aktai gali būti pasitelkiami tik remiantis sutartimi, remiantis teisės aktais ir jeigu tam pritarė taryba ir parlamentas. Taigi taip nėra, kad komisija savo sėdėtų ir e, taikytų tuos aktus. Tai yra visas paketas. Dabar šiek tiek norėčiau pasisakyti dėl to paketo ir pasižiūrėkime, ar aš per daug darau ar per, ar per mažai. Ir tuos įgaliojimus galima naudoti tik pritarus valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Uh, ir jų taikymas nepriklauso nuo jokių įgaliojimų. Ir tai man yra raudona linija. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Taigi viskas, kas yra labai svarbu, yra nurodoma tiesiogiai reglamente. Dabar atsakysiu į klausimą dėl trečiųjų šalių. Taip, žinau apie tai. Ir mums reikia labai tvirtos ES teisės, kad ES būtų kaip žemynas su atitinkamomis nuostatomis, nes jeigu mes vienus teisės aktus taikysime čia kitus ten, tai rezultatas bus niekinis. Būtent todėl mums reikia tokių tvirtų, stiprių teisės aktų. Klausimas buvo, kaip dėl ES institucijų, kaip dėl Eurojusto ir kitų dalykų, juk akivaizdu. ES institucijų veikištą reglamentu, o kai turėsime naują teisės aktą, tai mes turėsime prisitaikyti prie to naujo teisės akto, juk akivaizdu. Ta pati reikėtų pasakyti apie agentūras, tokios kaip Europolo. Mes jau 2012 m. komunikate pranešime, kad pradėsime konsultaciją su visais suinteresuotaisiais subjektais ir tai atliksime iki metų pabaigos. Taigi nebus jokių išimčių. Taisyklės visiems ES bus taikomos vienodai. Visiems, kurie nori dirbti ir kontaktuoti su ES piliečiais. Dabar klausimas dėl Europos arešto orderio. kodėl mums reikalingi Europos mastu priimami sprendimai, ne tarp valstybiniai sprendimai. Kad būtų išvengta skirtingų teisės akto taikymo arba interpretavimo, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, tai atsirado galimybė tai užtikrinti. Mes visi labai nekantrus, bet dar tik dviejį metai, kai galioja Lisabono sutartis, anksčiau viskas buvo, tie dalykai buvo tarp valstybiniai, o dabar europiniai. Ir labai dažnai kritikai remiasi tarp valstybiniai vertybiniais susitarimais ir tada atrodo, kad mes dirbame labai neveiksmingai. Geriausia, ką būtų galima tokioje situacijoje padaryti, tai e, pasinaudoti mano tarnybą, jeigu yra konfliktas tarp dviejų valstybių narių, bet aš negaliu jų priversti uh, elgtis vienaip ar kitaip, nes yra taikomas Euro, taikomi europiniai įstatymai. Ir būtent todėl 2014-aisiais Lisabono sutarties taikymas bus, Lisabono sutartis bus taikoma toms e, tarp tarp valstybinėms sutartims ir bus, e, pažiūrėsime, kas nutiks. Taigi tie tarp valstybiniai susitarimai taps ES teise. Vis dar tikrai bus diskusijų. Reikės tarti su valstybėmis narimis, kaip spręsti tas problemas. Kopenhagos kriterijai. Teismų veikla, mažumos, kova su korupcija ir taip toliau. Aiškiai pasakiau, kad apgailę stauju, kad neturime priemonių tiems atvejams, kai kuri nors valstybė narė nevykdo įsipareigojimų. Ir būtent todėl pasiūliau e, dirbti palaipsniui ir pasiūliau tą vadinamąją švieslentę, nes efektyvi ir skaidri teisingumo sistema prisidės prie ekonominės naudos. Teisingumo švieslentė pasitarnaus mūsų ekonominėse diskusijose dėl Europos semestro. O po to, kai jau tai pasiteisins, darysime kitą žingsnį ir parengsime tokias švieslentes kitoms teisėsaugos rytims, kurios yra susijusios ne tik su ekonominiais dalykais. Šengenas. komiteto narys, kuris uždavė tą klausimą, jau išėjo, bet manau, kad vis tiek svarbu atsakyti į šį klausimą, nes dėl jo kyla nesusipratimų. Žinote, kad komisija atlieka techninę analizę, siekdama išsiaiškinti, ar valstybė narė techniškai parengusi savo pasienį ir ar gali prisijungti prie Šengeno sistemos. Tai yra, ar išorinės sienos yra techniškai gerai apsaugotos. Šis darbas atliekamas ir tada komisija aiškiai pasako, kad tos dvi valstybės narės, Bulgarija ir Rumunija, techniškai yra pasirengusi, o politinį sprendimą priima valstybės narės vieningai balsuodamos ir, ir jos remiasi jau ne techniniais, o politiniais aspektais. Taigi galite įsivaizduoti ir jau matote, kaip yra. Vyko vidaus reikalų ministrų posėdis ir e, posėdis Schengen, uh, going... Ir posėdis buvo atšauktas. Taigi matote, kaip visą tai atrodo, kai sprendžiamas klausimas e, su visomis valstybėmis narimis. Na, o dabar apie Romų klausimą. Žmogaus teisų agentūra Vienoje atlieka labai svarbu vaidmenį, tai svarbi institucija ir ji atlieka labai svarbu darbą. Man tas agentūros atliekamas darbas yra labai naudingas, nes aš nežinau visų detalių, taigi man reikia žinoti, kokia rimta analizė buvo atlikta ir kokie duomenys yra surinkti. Mes, kai kurios valstybės narės, mano kitaip dėl FRA veiklos. Ir kaip žinote, valstybės narės turi vienbalsiai taryboje pritarti FRA darbo programai. Ir todėl buvo atsisakyta į žmogaus teisų agentūros darbą įtraukti tokias sritis kaip policijos bendravimą, teisės saugos agentūrų bendradarbiavimą ir jos turėtų tai padaryti. Ir po to prašyti kreiptis į žmogaus teisų agentūrą, reikalauti, kad jie vykdytų tas užduotis. Bet su kai kuriomis valstybės narėmis dar reikės aptarti tą klausimą. Toliau DAFNE programa komisijos ketinimas yra nenutraukti Dafne programos įgyvendinimą. Siūloma, kad ta programa veiktų piliečių programos viduje. Taigi Dafne, pagrindinės teisės, piliečių programa ir dar pažangos programos du elementai - tai nediskriminavimas ir lyčių lygybė. Ir reikia visas šias temas apjungti, kad būtų sinergija, kad procedūra būtų paprastesnė ir kad galų gale būtų daugiau lėšų. Aš esu viena iš nedaugelio, kuri nesum, iš komisijos narių, kurie nesumažino programų skaičiaus. Ką mano apie tai parlamentas ir taryba, tai jau kitas klausimas, bet komisija visoms šioms programoms dirbančioms ir piliečių, ir moterų, ir kitais klausimais nutarusi lėšų nemažinti. ir bus dar įtrauktas konkretus tikslas DAFNE programoje, tai yra dėl piliečių ir pilietybės programos. Ir Manyčiau, kad derantį su komisija tai galima padaryti. Na, mes ne visiškai norėjome taip dirbti, bet dėl to nekariausime. Jeigu taryba ir parlamentas, teisėkūros institucijos taip nori, tai tebūnie. Dėl gėjų lesbiečių teisių kelio gairių. Norėčiau susitelkti ties dviem klausimais. Europos teisės aktų įgyvendinimas, nediskriminavimas dėl, socia... dėl seksualinės orientacijos ir tai yra mūsų ES e, teisėkuros teis... teisės aktų pagrindas. Ir kai ne, netinkamai įgyvendinama laisvo judėjimo direktyva šiuo klausimu, galima pradėti e, atitinkamas procedūras, pažydimo procedūras. Regis buvo diskriminacijos, gėjų lesbiečių diskriminacijos pilietinio teisingumo srityje irgi yra pasiūlymas Jeigu atkreipėte dėmesį, tai mano pasiūlymai visada yra neutralūs, kalbant apie lytis, nes suteikiamos vienodos teisės visiems, lygiai taip pat ir dėl santokinio turto nuosavybės. Nes kai komisija pateikė pasiūlymą, tuomet parlamentas ir taryba jį aptarė ir juda tam tikrą linkmę. Štai dar teisi, klausimas dėl teisinės pagalbos. Jau aiškinau, ką darome tuo klausimu, ką dar reikia padaryti. Dėl reikia atlikti tyrimus. Iki šiol dar nebuvo atlikta jokio rimto tyrimo. Ir dėl to mes dar negalime pateikti teisėkuros pasiūlymų, nors aš norėčiau tai padaryti. Aš jau parašiau tai juodu ant balto, kad tai padarysiu ir padarysiu 2013. -aisiais. Taip, situacija nėra patenkinama. Ir regis, kad valstybės narės ne visiškai arba nepatenkinamai įgyvendino romų, nacionalinę Romų strategiją. Taip yra jų integravimo problema ir ji dar tikrai nėra išspręsta. Ir Romų vaikai vis tiek nelanko mokyklos. Ir nuo to ir reikėtų pradėti. Jeigu nenorėtumėte, kad kartai iš karto ši problema tęstusi. Vasarą, rūpjūtį, labai rimtai šį klausimą aptariau su savo kolega, vidaus reikalų, Prancūzijos vidaus reikalų ministru ir remen, remdamasi, remiantis tų diskusijų rezultatais, Prancūzijoje buvo parengta buvo pritaikytas naujas įstatymas dėl laisvo asmenų judėjimo. Uh, Tačiau integracijos problemos tai neišsprendė. Tai tik buvo taikyta atsižvelgiant į asmens teises, kad asmuo nebūtų išsiųstas į tam tikrą valstybę narę, neįsikišus teismui ir nesuteikus galimybės išsiunčiamam asmeniui išsakyti savo nuomonės teisme. Būtent todėl bus padaryti dar keli dalykai. Pirmiausia, bus atlikta nacionalinių Romų strategijų analizė. Ir kaip žadėta, pamenate, praėjusį kartą pristačiau Romų, strate, Romų strategijas, kurias parengė valstybės narės, o dabar mes analizuosime tą, tą situaciją, kaip tos strategijos vykdomos ir kas vyksta tuo klausimu. Bet man susidaro įspūdis, kad to dar nepakanka. Ir būtent todėl vasarą, kai visą tai vėl įvyko, nors pagrindas buvo kitoks, bet vis tiek pasiūliau trijų e, žingsnių požiūrį. Be kitų dalykų. Pirma, spalį susitiks nacionalinių Romų informacijos centrų atstovai. Kaip žinote, kiekvienoje valstybėje narėje yra paskirti kontaktiniai asmenys ir jie susitiks Briuselėje ir apsitars, kas vyksta, ar yra pažangos tuo klausimu, o gal reikalai iš vis nejudinami ir kaip įsisavinamos lėšos ar neįsisavinamos lėšos kokie yra pažadai dokumentuose ir kokie pažadai yra iš tiesų. Antra sudėdamoji dalis, kai surinksime informaciją apie tai, tada aš norėčiau sukurti valstybių narių vadinamųjų pionierių grupę, kad būtų joje bent trys valstybės narės. Tai yra tos valstybės narės, kurių teritorijoje yra didelė Romų populiacija, B, tos valstybės narės, kurios ėmėsi labai įdomių veiksmų siekdamos integruoti Romus. Ir galbūt tai bus tokios valstybės narės kaip su Suomija. Ir trečia, tokios valstybės narės, kurios turi realių problemų. Taigi norėtume, kad šios trys valstybių narių grupė susėstų už vieno stalo ir susitartų, sugalvotų, ką galima padaryti ES lygmenių, kad būtų galima padary, pasiekti pažangos šiuo klausimu. O po to, remiantis šiuo darbu, jeigu reikės, tai remdamas iš šiuo darbu aš padarysiu, pateiksiu rekomendacijas. Ačiū. Bandėte atsakyti į visus klausimus. Šiek tiek užtrukome. Bet tikrai labai vertiname jūsų pastangas apibendrinti diskusijas ir atkreipti dėmesį į kiekvieną klausimą, kiekvieną iškeltą klausimą. Akivaizdu, kad kai tik tai komisarė Reding sėdi Libė komitete, visuomet vyksta pokalbis, visuomet diskutuojama. Tai tik įrodo, kad teks atvykti dažniau. Iš tiesų, dažnai aptarėme jums jūsų kompetencijoje esančius klausimus. Na, o dabar persime prie kito darbo tvarkės punkto, tai ataskaita apie Vengrijos situaciją. Ačiū.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 So, so let's go. Let's go. Well, now, final point, 45 minutes. Kągi, turime 45 minutės. penkios keturiasdešimt penkios yra laikas, kuomet turėsime baigti šias diskusijas, tai yra pagrindinė teisų padėtis, standartai ir praktika Vengrijoje. Remiantis Europos parlamento vasario 16 dienos rezoliuciją. Taigi, išklausysime pranešėjo, pranešėjo pono Tavarės, jis jau yra parengęs darbinį dokumentą. Na, o po to ad hoc, dar, kaip žinote, delegacija Libe komiteto bus siunčiama, tai yra toks, na, neįprastas variantas, nes tokia delegacija bus siunčiama į Vengriją kitos savaitės pradžioje kitus, kitos savaitės pradžioje. Nuo pirmadienio iki trečiadienio jie vyks ir lankysis Vengrijoje. Tai nėra visiškai taip griežtai sutei, su, susijęs su konkrečiomis taisyklėmis. Tai nėra tokia prastinė, prasnis delegacijos vizitas, kaip būna kit, kitais Libė delegacijų atvej, atvejais. Tiesiog 8 7 plus 1 toks delegacijos formatas. Lankysimės Budapešte, kalbėsimės su partneriais, institucijų atstovais, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės atstovais ir bandysime pasikalbėti ir po to grįžę Briuselėje parengsime ataskaitą. Tai yra vasario mėnesį patik, suteiktų įgaliojimų įgyvendinimas. Taigi čia kaip ir nereikia iš principo visko aptarti, netoks tikslas. Tikslas yra išklausyti, kaip, yra, kaip sekasi ponui Tavaris renkti darbinį dokumentą. Prašau, ponė Tavaris. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai tik prasidėjo darbas e, dėl šio pranešimo, mes sustarėme dėl metodo, metodikos pirmiausia ir po to jau analizavime turinį. Tarp metodo ir turinio dar yra faktų rinkimo misija. Ta ir darysime kitą savaitę Budapešte nuvykę kaip delegacija. Tačiau ta faktų surinkimo misija yra, aišku, labai svarbi, rengiant mūsų pranešimą Ir yra rengiami darbiniai dokumentai. Tie darbiniai dokumentai irgi yra susijęs su kitos, kitomis gairėmis, kurių laikėmės, laikėmės per pirmasis diskusijas, kaip tarėme pranešimą, būtent, kad pranešimas turi būti subalansuotas, pluralistinis, įvairiapusis, atsižvelgiant į įvairias ir įvairių frakcijų nuomonės, jis turi būti pagristas faktais. Ir taip pat dokumentas turi būti parengtas bendradarbiaujant politinėms frakcijams. Aišku, atvirai ir skaidriai. Šie darbiniai dokumentai, bent jau du, kurie yra parengti, turi tapti kaip tokios parengiamosios pažymos e, delegacijai važiuojant į Budapeštą, kad po to jie būtų galima tuos dokumentus pakoreguoti po kelionės. Pirmasis darbinis dokumentas buvo parengtas su EPP kolega, šešėlinių pranešėjų Franko Engel, kalbėjo apie teismų sistemą, o antrasis e, darbinis dokumentas, kurį dabar turime, yra pagrindinės teisės ir vertybės. Rengėme jį kartu su pirmininku ir šešėliniu pranešėju Fernando Lopes Aguilar, kiti darbiniai dokumentai turėtų būti aptariami su pranešėju ir aš mielai laukiu pasiūlymų dėl darbinio dokumento. Vienas yra dėl žiniasklaidos laisvės, kurį rengsime, rengiant ir Renatos Webers pranešimą dėl pluralizmo ir žiniasklaidos laisvės. Ir kitas dokumentas bus, aišku, dar parengtas po mūsų apsilankimo Vengrijoje. Šie darbiniai dokumentai yra tokie gan sausi, kaip dokumentai. Ten nėra jokių interpretacijų, jokių išvadų ir taip yra padaryta tikslingai. Tiesiog daugiausia kalbama apie teisės tekstus, sutartis, pagrindinių teisų hartiją ir, žinoma, tą įstatymą, ties kuriuo mes dirbame. E, Ta, to įstatymo vertimą pateikė pati Vengrija. Tai yra įstatymai dėl teismų ir kiti priimti pastaraisiais metais įstatymai, jų vertimai. Taip pat e, ir kitų institucijų pateiktą informaciją turime, tai yra komisija ir Europos taryba. Venecijos komisija yra pateikusi informacijos. Taigi mes iš Venecijos e, komisijos gavome daug informacijos rengiančią e, nuomonę ir dabar tą patį darome tam, kad, na, turėtumėme tokios svarios faktinės informacijos ir parektumėme tokį tekstą. Taigi, pirmiausia, bandysime pamastyti apie tai, kokios yra Europos pagrindinės vertybės kas yra bendrosios vertybės, kurios atsispindi sutartyse. Šiame dokumente yra analizuojami esminiai teisės aktai ir kitos nuostatos naujoje konstitucijoje. Taip pat e, gal kalbama apie tai, ar tai yra susiję su abipusiu pasitikėjimu ar ne. Na ir vienas pagrindinių klausimų. Kaip ir jau buvo anksčiau, rengiant ankstesnį dokumentą, tai yra valdžios lygmenų atskirimas. Mes nenorime čia daryti išvadų, tiesiog e, teigiame, kad šiuo momentu valdžios lygio atskirimas yra demokratijos esmė ir bandome išsiaiškinti, kur yra tos ribos kalbant apie mūsų sutartis, pagrindų teisų hartiją ir naujo, naujosius Vengrijos įstatymus ir konstituciją. Taigi, tokios diskusijos kaip na, šiandieną yra skirtos, kad aš išklausyčiau, ne pats kalbėčiau, taigi norėčiau, kad pasakytų ir pirmininkas, kuris yra bendrautoris ir šešėliniai pranešėjai ir pasakytų, ką jie mano apie dokumentą. Gal turi kažkokių tai prieštaravimų ar klausimų kuriuos norėtų užsakyti. Na ir žinoma, mes esame pasirengę ir kaip ir ankstesnio dokumento atveju gauti raštų informacijos, ją, ją įtraukti raštų į tą tekstą. Taigi tiek būtų ir norėčiau išklausyti kolegų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Tavarės. Kaip jūs ir pasakėte, aš ne tik, kad neprieštarauju, bet ir pasirašau po tuo darbiniu dokumentu, kadangi ten, manau, yra laikomasi principo, yra keliami konstituciniai klausimai, pagrindinės teisės, valdžia, valdžios lygių atskirimas, konstitucinio teismo, teisėjų atleidimas ir, ir panašus dalykai. Taip pat tie esminiai baziniai įstatymai, kurie buvo parengti pagal naująją konstituciją. Na ir viskas išsakyta labai objektyviai dokumente. Yra griežtai kalbama apie tai, kad turi būti testiniai veiksmai numatyti po gyvendinus Europos parlamento įgaliojimus. Taigi, tas klausimas turi būti toliau svarstomas ir jau kai baigsis mūsų apsilankimas, kai grįšime iš Vengrijos ir kai sukaupsime tikslios informacijos, tuomet aš manau, kad bus galima dar kartą apie tai padiskutuoti. Bet aš manau, kad Reikia gal išklausyti komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti. Ir siūlyčiau ponui Engel pasisakyti pirmajam. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Ačiū pirmininkė. Ačiū jums abiems už antrąjį darbinį dokumentą, kuriame, kaip ir pirmajame, yra išvardyjama daug probleminių dalykų, E, susijusių su dabar galiojančiais teisės, Vengrijoje galiojančiais teisės aktais. Norėčiau pasakyti, kad, kad šis dokumentas būtų visiškai objektyvus, tai nereikėtų potencialiai lyginti dalykų. Ir pirmasis dalykas - tai tiesiog toks perbėgimas per konstitucinį tekstą, nepakankamai konsultuojantis su visuomenė. Ir aš nežinau, ar Vengrijoje buvo konsultuojamasi su visuomenė. Tie, tos institucijos, kurios rengė tą tekstą, pateikė daug E, informacijos prieš galutinai jį parengdamos. Ir reikėtų pasakyti, kad be konstitucinė institucija, bet kurioje valstybėje narėje, na, kitose nėra tokios, jeigu e, parlamentas prieštarautų, tai konstitucijos ir nebūtų, bet tai, kad parlamentas balsavo už konstituciją, tai ją reikia ir atsižvelgti. Uh, prieš patvirtinant konstituciją išties buvo išsamei konsultuojamasi su visuomenė dėl naujosios konstitucijos. Antrasis dalykas tai tie kardinalūs teisės aktai. Ir kitą savaitę kalbėsime, kas jais reglamentuojama. Konstitucijoje nuorodos į statymus nėra blogas dalykas. Kai aš panalizuoju kai kurių šalių konstitucijas ir savo šalių, šalies ir kitas, tai matau, kad daug teisės aktų yra nurodomi. Na, konstitucija yra toks pagrindinis dokumentas, kuriame visko reglamentuoti negalima. Ir Tai yra tos rytys, prie kurių reikės grįžti. Ir dar vienas dalykas, pirmininkė, dėl kurio norėčiau pasvarstyti, tai konstitucinis teismas ir ką konstitucinis teismas turi galiojimus peržiūrėti. Aš prisimenu Belgijos konstitucinį įstatymą 93-4 prieš federalizaciją. Belgijos teismų arbitražas, tai yra konstitucinio teismo atitikmuo, buvo atsakingas už trijų straipsnių, konstitucijos straipsnių peržiūrą, būtent trijų straipsnių. Vienas buvo piliečių lygybė prieš įstatymą, antrasis buvo susiję su švietimu ir trečiojo dabar neprisimenu, bet buvo trys klausimai. Ir tai tik vienas pavyzdys iš turbūt daugelio, kurie iliustruoja kad peržiūros potencialas ir kaip konstitucinis teismas gali tai padaryti. Tai yra tie dalykai, kurie labai skiriasi valstybėse narise. Ir jeigu vengrai pasirinko būtent tokį šio klausimo sprendimo būdą, tai aš nematau nieko blogo dėl to. Ir dar paskutinis klausimas, pirmininkė. Gal aš pateiksiu tokį per drąsus siūlymą. Biudžetas. Parlamento visiškas suverenumas, kai dėl biudžeto. Mes šiame parlamente netaip seniai nutarime, kad nacionalinis suverenitetas biudžeto klausimų neegzistuoja. Nei vienas. Ir mes visiškai suvereniai dirbsime kai dėl nacionalinių biudžetų, taip kaip dirbome anksčiau. Vokietijoje yra buvęs toks atvejis ir vokiečiai tai vadino finansinė konstitucija ir joje buvo nurodoma, kad biudžeto deficitas negali būti didesnis už investicijas. Regis ir dabar dar tokia nuostata egzistuoja, kad Vokietijos konstitucinis teismas gali peržiūrėti ir paskelbti neįgaliojančių biudžetą, kuris netitinka šios nuostatos. Taigi vėl, Vengrija ne vienintelė, kuri turi mm, tokią procedūrą. Taip nutinka, o be to mes dabar išradinėjame visokias fiskalinės sąjungas, biudžeto sąjungas ir dėl to nacionaliniai parlamentai praras suverenitetą spręsti dėl savo biudžeto. Ir negalima Vengrijos dėl to kaldinti. Ir pirmininkė norėčiau pasiūlyti, kad galų gale gal mums reikės pranešimo dėl nacionalinio ir parlamentinio suvereniteto biudžeto klausimų svarbos. Nes manyčiau, tai, ką mes darome su savo teisės aktais, yra daug blogiau nei Vengrijoje. Ačiū. Manyčiau, kad mes neturėtume greitai daryti išvadų dėl esminių klausimų, nes mes turime mes turime pasitikrinti, ar yra sutarimas dėl tam tikrų klausimų, kurie yra įtraukti į darbinės programos projektą. Norėčiau pasiūlyti, kad atsižvelgtume į tuos dalykus, kad galėtume tinkai, tinkamai laikytis terminų ir darbo tvarkos. O dabar klausimas. Ka Kalinin pateiks klausimą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pridurti du dalykus, du komentarus. Tiesiog kad būtų pažymėta, nenoriu per daug leistis į detalės, esu įsitikinusi, kad bus pateikta informacijos ir raštu, nes neturime laiko dabar aptarti tų klausimų, pirmiausia, dėl konstitucinių įstatymų. Po naujos konstitucijos patvirtinimo jų jau ir neliko, netgi sumažėjo konstitucinių įstatymų skaičius. Taigi, prieš patvirtinant naują konstituciją, niekas nekvestionavo konstitucinių įstatymų ir niekada tai nebuvo laikoma problema. Ir nesuprantu, kodėl tai tapo problema, nes tarptautinės institucijos pasiūlė turėti konstitucinius įstatymus, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas, aiškumas, nes tai yra teisinio aiškumo gar garantija. Tačiau nepadaugėjo tokių konstitucinių įstatymų. Kitas dalykas, kuris buvo paminėtas, tai tai, kad nebuvo aiškiai pasakyta, kad panaikinama mirties bausmė. Tai patvirtino Konstitucinis teismas ir šis Konstitucinio teismo sprendimas galioja ir galios. Ir, ir Vengrija yra pasirašiusi kelis tarptautinius susitarimus ir Vengrija įsipareigojusi laikyti tokių tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinių sutarčių, prie kurių jį yra prisijungusi. Dar vienas klausimas, kuris gal nebuvo suprastas, tai kalėjimas iki gyvos galvos. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad buvo pateikta daugiau kaip 900 tūkstančių atsakymų, daugiau kaip 900 tūkstančių žmonių prašė, kad būtų įtraukta ta dalis į konstituciją. Uh, Suprantama, yra ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų patikslinti, nes bijau, kad gali būti nesusipratimų, neteisingų supratimų ir manau, kad dar bus galimybė gauti grįžtamąją informaciją raštu. Pone Kings. Inga Genš. Labai trumpai. Aš nustebau, kad Venecijos komisija kritikuoja skaičių tų įstatymų. Čia ne pagrindinė problema. Pagrindinė problema yra ta, kad mokesčių sistema, pavyzdžiui, yra įrašyta į tą įstatymą ir jeigu kita vyriausybė nesurinks dviejų trečdalių daugumos, tuomet neturėsime laisvės, tokios kokia yra kitose šalyse, būtent laisvės vyriausybei priimti sprendimus dėl pensijų sistemos, dėl šeimos sistemos, mokesčių ir panašiai. Tie konstituciniai įstatymai dabar reglamentuoja viską. Reikia dviejų trečdalių balsų, kad pakeisti juos. Uh, dabar viešosios konsultacijos. Čia yra kaip ir skaičių pateikta, tačiau jeigu pažiūrėtumėme, kokie klausimai buvo užduoti žmonėms dėl realiai pačios konstitucijos, tai iš tiesų nėra aišku, kaip ten buvo su tais klausimynais ir nieks nematė jų realiai. Ir jeigu paklaustumėte apie žmonės apie tos konsultacijos kokybę, nestatistiką, tuomet išgirstumėte visiškai kitokį atsakymą, bet aš manau, kad e, pratesime kitą savaitę, kai turėsime daugiau laiko. Pane Veržet. <coughs> E, e, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad nerėtų dabar suklysti dėl tų diskusijų. Man atrodo, kad dabar turėtume ne kitos savaitės darbą atlikinėti, o pasižiūrėti, ar mes sutarėme dėl darbinio dokumento, kuris dabar mums yra pateikiamas. Man atrodo, kad mūsų draugai ir kolegos iš Vengrijos apsiribotų vien tik tai tuo. Aš norėjau padėkoti visiems už kokybiškus dokumentus. Pirmininkas būtent todėl aš taip ir pasakiau. Kalbėtoja taip tikrai. Išklausiusi keleto pasisakymų, tiesą sakant, suabejojau dėl diskusijų, šiandieninių diskusijų tikslo. Na, man atrodo, kad dokumentai labai atsargiai yra parengti. Iš jų tikrai nemažai klausimų kyla. E, neskaitant to darbo, kurį dar turėsime atlikti kitą savaitę. Porą pastabų norėjau užsakyti, bei vieną prašymą jeigu gerai supratau kolegą Tavarėsą. Jam buvo kai kurie įstatymai buvo persusti, jų gal net vertimas į kitas kalbas galbūt ir kiti parlamentarai galėtų gauti šiuos dokumentus, nes kita vertus mes netinkamai, nes jeigu ne tada nepa, netinkamai pasiruošime kitos savaitės darbui. Aš bandžiau e, dirbti kitais klausimais, e, e, kurių čia šiandien neminėjo niekas ir dėl neturėjimo galimybės prieiti prie šių dokumentų, prie dokumentų susijusių su e, šia sritimi, labai sunku buvo man kažką tai padaryti. Na, man labai gaila, turiu atsiprašyti kolegų iš Vengrijos, nekalbu vengriškai, net ir angliškai, tiesą sakant, nekalbu. Tai man kaip prancūzai ir grinakraujai prancūzai, šią prasme, e, tikrai e, labai sudėtinga yra šitaip dirbti. Dabar Mane domina štai kokie klausimai. E, galimybė mokytis prieiga prie, vienodą prieigą prie švietimo sistemos. Man čia keletas klausimų iškilo, taigi norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie tai, bei socialinių teisų klausimai man rūpi ir darbo kodekso pakeitimai. Jeigu aš gerai supratau, pagal kitos savaitės darbo atvarkę turėtume susitikti su profsąjungų atstovais. Na taip, mes esame Libe komitetas, bet lygiai taip pat visi žinome, kad pagrindinės teisės neapsiriboja vien tik tai politinėmis ir pilietinėmis teisėmis. Tam priklauso ir ekonominės, ir socialinės, ir kultūrinės teisės. Taigi galbūt e, ties tuo ir sustosiu. Nenoriu tiesiog e, peržengti mums nustatytos e, temos. Pone Sipel. Pirmiausia, norėčiau už tai, ką pasakyti tiems, kurie kitą savaitę į Vengriją vyks. Diskusijos tik tai atskleidžia, koks šis klausimas yra svarbus. Mums reikalingas šioks toks techninis pagrindas, kad galėtume diskusijas vesti. labai gerai, kad turime šiokių tokių dokumentų ir tai vertinu, bet paskui matome, kad jeigu jau pradedame gilintis į šios diskusijos esmę, tai labai sudėtingas darbas pasidaro. Mums reikia susipažinti su teisės aktais tam tikrais, štai pavyzdžiui, žiniasklaidos e, įstatymo atveju supratau, kad nepakanka atskirai straipsnių peržiūrėti, reikia žiūrėti bendrą vaizdą, į bendrą vaizdą ir žiūrėti, kokio poveikio šis teisės aktas gali turėti praktiškai tas pats galiotų ir kitiems, kitoms rytims. Na ir dabar proporcingumo, proporcingumo klausimas, ar tai, kas daroma, yra tinkama, ar atitinka taisyklės. Na, kiek žinau, parlamentas yra priemęs sprendimą. E, parlamentas yra mūsų demokratijos pagrindas. E, be jokios abejonės nedėrėtų to kvestionuoti, bet vėlgi čia gali įsivelti klaidų. Kaip kad kolegė viena sakė, kaip ir su statistiniais duomenimis čia ta pati situacija yra. Viena vertus yra statistiniai duomenys, kita vertus yra ir jų interpretacija. Mūsų nagrinėjamas klausimas yra tikrai labai kompleksiškas. Ir kolegos, kurie dirba šio klausimu, tikrai turės nemažai padirbėti. Na, Jeigu nedaug salėje dalyvauja žmonių šiandien posėdėje, tai nereiškia, kad nieko, nieko šis klausimas nedomna, net tiesiog e, dirbame ketvirtadienio popietę ir dėl to mažai dalyvių posėdėje. Man atrodo, kitų momentų suorganizuotas posėdis būtų susilaukęs daugiau populiarumo. Na, tikiuosi, kad e, ateityje sklandžiai pavyks užtikrinti darbą. Ačiū. Esu šiek tiek sutrikus ir nesuprantu, ar mes tikrinsime 27 valstybių narių 27 konstitucijas, ar tokie mūsų įgaliojimai. Manyčiau, kad tai būtų puiku, puikios intelektinės pratybos, kaip teisininkė dirbusi universitete, mielai tai padaryčiau, aš tik nesuprantu, tokio sprendimo teisėtumo. Manyčiau, kad svarbiausia yra teisės viršenybė. Ir joje yra daug įdomių procedūrinių sudėdamųjų dalių. Ir yra procedūriškai kalbant, yra tai, kad taisyklės įstatymai turi būti numatomi, užtikrinti. Ir pats pirmininkas posėdžio pradžioje teigė tą patį. Ir kad kalbant apie procedūrinius ES, ES parlamento patvirtintus teisės aktus, reikėtų patikslinimo, ar ES norėtų nurodyti, kaip Vengrijai gyvendinti įdėkti teisės viršenybę ir jeigu parodysite gerą pavyzdį, mes būsime pasirengę iš jūsų pasimokyti, bet prašome patikslinti, kokie, koks yra teisinis pagrindas viso šio aptarimo kalbant ir apie dokumentą ir de, ypatingos delegacijos siuntimą į Budapeštą. Beje, man labai įdomu, kad mes aptarsime darbo įstatymus, nes pats laikas e, kalbėti apie tai, kad darbininkai, kurie dirba už 200-250 eurų tarptautinėse bendrovose, jie neapsaugoti, tai yra puiku, bet vėlgi turi būti tam tikras teisinis pagrindimas, kodėl bus aptariamius, kodėl pasirenkamos šios rytys. Ir dar manyčiau, kad laikas yra negeras. Rugsėjo 20 yra labai bloga diena Vengrijos istorijoje. Prieš šešerius metus policija Budapešto gatvėse pradėjo smurtinius veiksmus ir būtent šią dieną šimtai žmonių buvo, poli, su jais buvo policijos susidorota, Nekalti žmonės buvo uždaryti į kalėjimą ir tai padarė ta pati vyriausybė, kurios atstovai yra šio komiteto valdyboje. Taigi manyčiau, kad šiandien būtų labai gera diena atsiprašyti už visą tai. Aš norėčiau pabaigti, tai sako kalbėtoje, bet pirmininkas sako, jūs kiekvieną kartą pasisakydama apie tai kalbate. Ir tai nėra tas klausimas, kuris šiandien yra sprendžiamas, sako pirmininkas. Ir jūs Svarbiausia yra tai, kad Lybe komitetui buvo suteikti įgaliojimai nusiųsti į Vengriją delegaciją Ir tą dieną, kai Europos parlamentas demokratiškai nutarė siūsti delegaciją atlikti konstitucinę priežiūrą, pavyzdžiui, Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Vengrijoje, tai ta delegacija turi vykti. Bet ši misija buvo nusiųsta į Vengriją, todėl kad šis parlamentas išrinktas demokratiškai ir buvo aptartos darbo tvarkos taisyklės susijusios ir darbo tvarkos taisyklės nevienodai tiesiog jas kopijuojant taikomos įprastiniais ir ypatingais atvejais. Ir reikia atsižvelgti tai ir turėti tai galvoje ir padėti delegacijoms įgyvendinti savo tikslus, savo misiją ir turėtų, reikėtų netikėtis tam tikro rezultato Budapešte, bet padėti delegacijoms. Taigi mes stengiamės apžvelgti įvairius politinius klausimus ir Kalbant apie šį darbinį dokumentą, mums svarbu, ar komiteto, lybė komiteto nariai jam pritars. O, ir mums reikia parengti galutinę ataskaitą ir, er, kur ir šią ataskaitą rengė ponė Makintaja ir netrukus suteiksiu jai žodį, bet dabar žodis ponė Tamaris. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ir jums, ir Andriu Tamaris, už darbą rengiant šį dokumentą. Mes turėtume pasitelkti įprastą posakį, kad arklys nebūtų užvežimo. Ir mums reikia surinkti informaciją ir nedaryti skubotų išvadų, netgi dokumente faktus galima įvairiai interpretuoti ir galima jais abejoti. Ir aš suprantu, kad tie įvai skirtingi asmenys, kurie su mumis bendravo, jie patikė skirtingą interpretaciją ir jie abejos tam tikrais faktais. Taigi labai naudinga pateikti plačią apžvalgą tų dalykų, kuriuos norėtume susitelkti. Labai svarbu, kad mūsų dialogas būtų su Vengrijos vyriausybė būtų atviras, kad būtų dirbama remiantis gerą valią, kad būtų pasiektas kuo geresnis rezultatas. Ir sakyčiau, kad nereikėtų priimti sprendimo, kol nesurinksime visų faktų, neturėtume šio pranešimo politizuoti ir turėtume užtikrinti tai, kad nesikištume į valstybių narių suverenitetą pat dėl konstitucijos norėčiau pasakyti, aš esu iš šalies, kuri didžiuojasi neturėdama rašytinės konstitucijos. Taigi konstitucijos gali būti labai skirtingos įvairiose valstybėse narėse, tai reikėtų būti atviresniems to klausimu. Ačiū. Žinoma, tai yra principinis dalykas, tačiau visur nacionalinės konstitucijos santvarkos turi turėti kažkokius teisminius elementus, atsižvelgiant ir į Lisabono sutartį, pagrindinę teisų hartiją. Būtent čia yra esminės dalykas. Visos valstybės narės, įskaitant ir jūsiškę, ir mano valstybę narę, visos turi laikytis ES aistančių teisės aktų, įskaitant ir pagrindų teisų hartiją ir pirmuosius sutarties, pirmuosius sutarties straipsnių, kurio, kurio, pagal kurios yra nustatomas, nustatoma teisinės valstybės sistema ir demokratijos principai. Taigi apie tai ir kalbėsime, lankydamiesi Budapešte dalis mūsų ten vyks. Bet dabar gal ponas Tavaresas apibendrins diskusijas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir ypatingai kolegoms vengrams nes jūs turite kur kas daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. ne vien dėl to, kad turite tų lingvistinių galimybių žinoti daugiau nei kad mes žinome apie įstatymus, taigi jūsų pagalba yra sveikintina ir labai vertinga, taigi atsižvelgiu jūsų pastabas. Na ir pasistengsime tas pastabas įtraukti į savo darbą. Yra keletas tokių svarbių dalykų, kuriuos pabandysiu pakomentuoti. Dėkoju Frankui Engeliui už iškeltus klausimus. Dėl fiskalinės sutarties, ar ji yra pažeidžiama, ar biudžeto suverenumas nėra pažeidžiamas, manau, kad fiskalinė sutartis nėra ES sutartis. Aš pats išreiškiau abejonių ar tai nepažydžia ir mano valstybės narės konstitucijos kalbant apie mūsų išskirtinės parlamento biudžeto teisės. Dėl to šis sutartis nėra įtraukta į mūsų darbinį dokumentą ir ji neįtraukta į mūsų diskusijas. Bet aišku, tai yra svarbus elementas. Dėl konstitucinių įstatymų sveikinu e, Kingos Gal ir Kinga Genš pasisakymus. na, tų konstitucinių įstatymų skaičius. Čia galbūt ir nėra taip svarbu, tiesiog aš čia jokių išvadų nenoriu daryti, nes čia neaišku, kaip ten buvo apsispręsta dėl tų konstitucinių įstatymų, dėl tų klausimynų ir viešųjų konsultacijų koleg, kolegių nuomonė šia skyrėsi, bet aš atsižvelgiu į abiejų pasisakymus. Jeigu norite raštu atsiųsti tas nuomonės, jos bus įtrauktos į dokumentą. Dabar veržyje klausimai yra prasmingi. Išverstos versijos yra tos pačios, kokias turi ir komisija. Ir aš manau, kad sekretariatas gali perduoti jums irgi tas, e, tuos vertimus, tuos pačius, kad visi turėtų tuos pačius e, tekstus. Dar dėl darbinių dokumentų norėčiau pasakyti, kad susitiksime ir aptarsime juos, po to, kai grįšime iš Budapešto, aptarps, aptarsime įvairius darbinius dokumentus, taigi aš džiaugiuosi, kad jūs jau domitės ir darbo teisėmis, ir švietimu. Uh, Na, pagal bendras taisyklės, vienas dokumentas rengiamas kiek, nuo kiekvienos politinės frakcijos. Taigi teks pasirinkti. Na ir jeigu nieks neprieštaraus, tuomet bus dar rengiamos nuomonės kitų komitetų, AFKO ir užimtumo, jeigu jie norės tas nuomonės paremti. šios, čia mes nebandysime 27 valstybių narių konstitucijų, nežinau net kaip čia būtų galima su ta nerašyta konstitucija pasielgti. Tiesiog mes e, analizuojame, kiek pasikeitė konstitucija ir įstatymai Vengrijoje, įgaliojimai mums suteikti pagal tą patį suverenitetą, kokį turi ir Vengrijos parlamentas. Nacionalinis suverenumas, kaip sakė ponia Makintar, neturi būti pažeidžiamas. Taip, mes dėl to ir buvome išrinkti ir tikimės, kad visi parlamentarai pripa, turi pripažinti šio parlamento suverenumą. Ir mes turime žiūrėti, kaip prižiūrėti ir ES reikalus. Nacionalinis suverenumas, supranacionalinis suverenumas yra tiesiog visuotinio suverenumo pratesimas, bet čia tokie jau metafiziniai dalykai ir norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas. Ir dar norėčiau pridurti, kad mūsų delegacija kitą savaitę yra faktus, faktų rinkimo misija. Toks bus pagrindinis uždavinys. Ir to pakanka, man atrodo. Tiesiog rinksime faktus. Tai tokia ir bus ta misija. Ačiū. Dėkoju ponui Tavarės, dėkoju visiems, kurie prisidėjo. Aptariant darbinį dokumentą, darbas vis dar vyksta. Kai kurie iš mūsų vyks kitą savaitę į Budapeštą. Ir aišku, mes visam Libė komitetui pateiksime ataskaitą per pranešėją. Dėkoju visiems. Taigi tiek. Posėdis baigiamas.